Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, norėčiau tęsti nutrauktą posėdį. Taigi grįžtame į ankstesnę darbo tvarkę, kalbėsiu angliškai. Taigi balsuosime dėl dviejų klausimų. Du pranešimai yra, dėl kurių balsuosime. Norėčiau pradėti nuo to, kad pasitikrintume savo korteles. Žiūrėsime, ar veikia visa balsavimo sistema. Taigi balsavimas pradedamas. kiekvienas e, parlamento narys, kuris nori balsuoti, turi turėti pasijėmęs balsavimo kortelę. Ar kas nors pamiršo namie? Nėra tokių? Ar turite dvi balsavimo korteles? Jums pasisekė, kad turite dvi korteles, bet mes matome, kiek žmonių balsavo. Balsavimas baigtas. Gerai, pradėsime balsuoti. Okay, first of all. Taigi, pirmiausia, Dereko Fono pranešimas. Pone Greslė, ačiū, ponė pirmininkė, čia buvo pateiktas pakeitimai žodžiu ir pagal parlamento taisyklės norėčiau paprieštarauti tiems žodiniams pakeitimams. Norėtumėt paprieštarauti dėl visų pakeitimų žodžių? Ne. Aš norėčiau prieštarauti tik dėl tų, kurie patikti raštu. B, C, D, E. Na, dėl visų, kurie patikti raštu. Ar kas nors norėtų dėl darbo tvarkos taisyklių pasisakyti? E, pone Gairė. Aš atstovauju pranešėjų. EPP, žinoma, turi teisę atmesti tuos žodinius pakeitimus. Tačiau taip yra elgtis nei kolegiška, nei pagrista, nei draugiška. Aš manau, kad iš tikrųjų čia tik tai formalus požiūris yra išreikštas frakcijos. Gaila, kad čia tokia darbo tvarka pas mus susiklostė. Na, e, iš esmės, e, jūs tik tai susikūrėte savo priešus savo frakcijai. Na, Dėl darbo tvarkos taisyklių gal, jeigu kas nors e, pasisakyti nori, ponia Greslė, pirmiausia jūs. Na, jeigu jau kolegiškumo čia reikalaujama, tada būtų labai gerai, kad būtumėm informuoti iš anksto apie tuos žodinius pakeitimus. Taip neatsitiko. Todėl aš galėčiau pasakyti, kaip šauksi, taip ir, taip ir atsilieps. Todėl man atrodo, kad tas to diskusijos dabar dėl tų žodinių pakeitimų iš tikrųjų yra beprasmis. Na, aš dabar norėčiau paklausti, ar jūs ir savo, savo pačios žodinį pakeitimą atmesite? Ne, man atrodo. Gerai, tada balsuosime. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Antras, kas už? Prieš susilaikė priimtas. Trečias, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Penktas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštas atkrenta, septintas, kas už, prieš, susilaikė Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas. Balsuosime kortelėmis. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimtas. 55. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Aštuntas kas už, prieš susilaikė priimtas. Devintas kas už, prieš susilaikė priimtas. Dešimtas kas už, prieš susilaikė priimtas. Vienuoliktas kas už, prieš susilaikė priimtas. Dvyliktas kas už, prieš susilaikė priimtas Pasitikrinsime elektroniniu būdu 12 pakeitimas dėl jo balsavimo. Balsavimas baigtas. Priimtas. 13 e, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 14 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 15 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 21 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 21 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dvidešimt pirmas atmestas. Aštuonioliktas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas, 16 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikinsime. 16 pakeitimas. Balsavimas baigtas, atmestas. 17 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 52 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtas afet, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 54 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 19 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Afet 5 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 22 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 20 kas už, prieš susilaikę priimtas. Afet 6 kas už, prieš susilaikę priimtas. 23 kas už, prieš susilaikę priimtas. 24 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimtas. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimtas Pasitikrinsime. 24 pakeitimo antra dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Agri 1. Atkrenta. 26 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Agri 4 Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Agri 5. Už prieš susilaikė. Priimtas. Agri 6. Už prieš susilaikė. Priimtas. 7. Agri 7. Kas už? Prieš susilaikė. Priimtas. Agri 3. Kas už? Prieš susilaikė. Priimtas. Agri 2. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Agri 2. Elektroniniu būdu. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. Atmestas. Agri 8, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Agri 8. Balsavimas baigtas. Priimtas. Agri 11, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Agri 12, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Pirmas kompromisas, kuris yra su 25, yra grėdėmintų pakeitimo. Už prieš susilaikė priimtas. Agri 10, kas už, prieš susilaikė priimtas. 28, kas už, prieš susilaikė priimtas. 29, kas už, prieš susilaikė priimtas. 30, kas už, prieš susilaikė Pasitikrinsime. 30 pakeitimas. Pasavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikinsime 31 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Atmestas. Afet antras. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime Afet antrą pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Priimtas. Afet 9, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Afet 7, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Afet 8, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Afet 1, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime AFET pirmas pakeitimas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimtas vieno balso persvara. Trisdešimt antras, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trisdešimt penktas, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Tai dėl 35 pakeitimo pasitikrinsime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. Aiškiai priimtas. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. AFE 3 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pakeitimas žodžiu dėl jų negalime balsuoti, nes e, kilo abejonių kolegai Gresliai. Ne, 37 pakeitimas. Pakeitimas žodžiu B nepriimtas. 37 e, pakeitimas kas už, prieš, sulaikė. Pasitikinsime. 37 pakeitimas, dėl jo pasitikrinsime. priimtas. 38 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 38. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. Priimtas. Nebalsuosime dėl C žodžio pakeitimo. 39. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 40 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Nebalsuosime dėl D pakeitimo. Tai 41 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. 41 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 42 kas už. Prieš. Silaikė. Priimtas. Nebalsuosime dėl pakeitimų žodžių E. 43 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 44 e. kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 45 kas už prieš, susilaikė, priimtas. 46, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48, kas už, prieš, susilaikė. Pastingėsime 48 pakeitimą, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 49. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 51. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 50. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 53. Pirma dalis. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Antra dalis. Kas už, prieš susilaikė atmesta. A pakeitimas žodžiu. Čia poniaus greslė pakeitimas, tai balsuosime dėl jo, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi, balsuosime dėl šio pakeitimo žodžių. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 56. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikinsime. 56 pakeitimą. Manau, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Nebuvo iš tikrųjų aišku, kas už ką balsavo, bet atmestas. O dabar dėl viso pranešimo balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas. Sveikiname e, poną Foną, pranešėją šio klausimu. Dabar tęsime balsavimą, balsuosime dėl Češkovos pranešimo. Pakeitimų čia nėra. Taigi balsuojame elektroniškai. Dėl Češkovos pranešimo prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Vis dar laukiu. Jau visi. Dar ne visi spėjo prabalsuoti, dabar baigiame balsavimus. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Ačiū. Baigiame balsavimus. Ir dabar grįžtame prie kitų darbo atvarkės klausimų. Pone Češkova nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Palauksiu, kol kolegos užsidės ausinės. Taigi dar kartą sakau, kad noriu labai visiems padėkoti Jums, e, kolegos, nes tai buvo paspartinta procedūra, kadangi, na, ne aš dėl to kalta, kad taip atsitiko, bet vis tiek labai džiaugiuosi, kad e, gavome tokį pozityvų rezultatą. Taigi ačiū visiems dar kartą ir tikiuosi, kad turėsime visgi laiko pateikti pakeitimus dar prieš plenarinę sesiją. Dėkoju. Yeah, thank you very much. Ačiū. Dabar grįžtame prie kitų darbo atvarkės klausimų. 13 klausimas. Studija dėl to, kokios yra būtinos sąlygos, norint finansiš... atlikti veiksmingą finansinę kontrolę kelių paramos teikėjų labdaros fondų srityje ir kokius šios srities geriausios praktikos pavyzdžius galima pritaikyti Europos demokratijos fondui ir ES patikos fondams. Ačiū, pranešėja yra Ajela Sender. Man labai malonu pasveikinti poną Drakoseisin, ponę Drakoseisin, kuri pristatys studiją. Bet prieš tai gal e, žodį suteiksiu praneš, e, pranešėjai, jeigu ji norėtų žanginį žodį tarti. Prašau, ponia Inės. Ačiū, pirmininkė. norėčiau padėkoti tiems, kurie atliko studiją, padėkoti jiems už sunkų darbą. Ir ne vien tik jie atliko puikų darbą, bet taip pat ir tie pareigūnai, kurie dirba čia Europos parlamente, kurie kartu bendrai bandė įvardinti tai, kas yra būtina Europos demokratijos fondas yra toks Europos fondas, kuris buvo įkurtas pirmininkaujant Lenkijai. Lenkija pasitelkė savo patirtį kovoje su diktatūra ir kovojant už demokratiją kad būtų galiausiai įsteptas šis demokratijos fondas. Taigi tai yra toks fondas, kur bandoma patenkinti labai konkrečius poreikius. Likščioliai tai buvo gan sudėtinga, nes e, su kitais turimais fondais mes ne visuomet galėjome juos panaudoti tam tikrose srityse. Turime minėtą šalis, kurios išgyvena perinamai laikotarpį demokratijos link. Uh, įprasnės ES priemonės perdėm sudėtingos, neparankios, nes kartais turima viską, reikia viską planuoti iš anksto ir kartais būdavo neįmanoma panaudoti tas priemonės ir padėti tom šalims, kurioms reikalinga būdavo pagalba. Turiuomenėje Šiaurės Afrikos šalis, kurios kovoja už demokratiją, šalis rytuose. Taigi to demokratijos fondo esmė ir buvo štai tokia Tai yra lankstesnis fondas, kurį, kuriame dalyvauja ES, valstybės narės, privačios organizacijos. Tai yra nauja priemonė, kurios e, sąranga yra naujoviška. Na ir turime pasirūpinti, kad e, tuo fondu galėtumėme suteikti reikiamas garantijas piliečiams, pasirūpinti, kad lėšos fonde būtų naudojamos tinkamai. 6, milijon, 6 milijonus skyrė komisija, dar daugiau lėšų, lėšų įsipareigojo skirti valstybės narės ir tokios šalis kaip Šveicarija. Na ir kadangi turime tas lėšas šiame fonde, dabar mums labai svarbu išsiaiškinti, kaip būtų galima stebėti situaciją prižiūrėti situaciją ir kadangi tai yra naujas fondas, turime pasirūpinti, kad būtų įdėkta nauja stebėsenos sistema, kad būtų galima nuraminti piliečius, jog jų pinigais bus naudojamas veiksmingai. Nemažai darbo buvo atlikta pasirenkant įvairius e, fondus iš įvairių pasaulio vietų, vertinome įvairius poreikius. Ir aš manau, kad ši studija, kurią užsakėme, bus naudinga ir padės mums padaryti išvadas apie tai, kaip galėtumėme patikrinti e, tai, kas vyksta su ES biudžetu. Ir dar daugiau, aš manau, kad studijoje galbūt bus pasiūlyta kokiu tai sprendimų, kuriuos galėtumėme pritaikyti, esant tokioms labiau kontroversiškoms priemonėms. Aš turiu omeny, pažiūrėjau, Kosovo atvejį, kur ES fondas e, yra naudojamas ir ten, tarkim, situacija juk nėra labai iški. Taigi galbūt mes galėsime šio byto pasimokyti ir tą patirtį pritaikyti kitur. taip pat įdomu įvertinti, paieškoti tokių kūrybiškesnių sprendimų, kad būtų numatyta tinkama kontrolė ir kad tos naujos priemonės būtų tinkamai kontroliuojamos. Taip pat, aišku, yra ir Europos kaiminystės politika. Ir labai svarbu, kad piliečiai suprastų, jog ES gali reaguoti į tuos naujus poreikius, sugeba tą daryti. Į, į, nauji veik, į, į naujus veikėjus, kurie kovoja už demokratiją, bandant jiems padėti. Dėkoju. Ačiū In, Inesajala Sender, taigi žodį dabar suteikiu Jums, ponė, ponė Drakosinga, kad pristatytumėte savo studiją, prašau. Ačiū, labai malonu šiandieną čia dalyvauti ir pristatyti tą studiją, kurią mes atlikome, bandant įvertinti reikiamas sąlygas ir geriausią finansinės kontrolės veiksmingumą, kalbant apie kelių partnerių fondus. Pirmiausia, priminsiu studijos tikslą ir po to trumpai pristatysiu, kokias organizacijas analizavome. Ir tos studijos pagrindų mes bandėme atkreipdėmėsi geriausią praktiką. Ir pabaigai išvados, kas būtų įdomiausia ir ką galėtumėme pritaikyti demokratijos fondo atveju. Pirmiausia, koks studijos tikslas buvo. ES valstybės narės neseniai susitarė įsteigti e, demokratijos fondą, kurio tikslas gilinti ir skatinti pokyčius visuomenėje, kur vyrauja priespaudos režimas. Fondas yra finansuojamas iš viešųjų lėšų, iš ES valstybių narių ir taip pat Europos komisijos. Taigi šiame kontekste ir buvo užsakyta ši studija, bandant pasimokyti iš kitų fondų veikiančių visame pasaulyje, būtent kokios būtinos sąlygos, kad būtų užtikrinama veiksminga finansinė kontrolė, kai yra daug kelių partnerių fondas ir taip pat pasitelkti geriausios praktikos pavyzdžius. Taigi, tris temas analizavome. Pirmiausia, valdysena, tai yra esminis dalykas siekiant veiksmingos, skaidrios organizacijos, tada išorės kontrolės aplinka, kas prisideda prie sąlygų ieškant geriausios praktikos ir galiausia skaidrumas, tai yra būtina sąlyga norint užtikrinti pasitikėjimą. Atlikdami studiją lankėmės įvairiose šalyse, pasitelkėme kolegas iš viso pasaulio, analizavome įvairius subjektus Europoje ir už Europos ribų, studijavome princesės Margaritos ligonin, fondo ligoninę e, Kanadoje, universiteto, Toronto universitete, taip pat fondą Prancūzijoje Indijoje taip pat Save the Children organizaciją panalizavome. Na ir nukreipiame akis Indiją dėl to, kad Indijoje yra reikalavimas dėl labai detalaus, ka, detalios kašto apskaitos ir atsiskaitimo. Šveicarijoje vertinome CICR asociaciją ir pasaulinį fondą. Ispanijoje, taip pat Amerikoje kelis fondus panalizavimo ir Ispanijoje dar irgi vieną fondą panalizavome. Taigi iš tiesų daug subjektų, įvairių subjektų buvo įvertinta įvairiose šalyse. Ir susitikdavome su dauguma organizacijų, išskyrus tas, kurios veikia Šveicarijoje ir JAV. Ten turėjome tiesiog pasitelkti viešai skelbiamą informaciją, nes nepavyko pakalbėti su tų fondo atstovais um, tiesiogiai. Taigi, ką sužinojome apie geriausios praktikos pavyzdžius? Pirmiausia, dėl valdysenos. Pirmasis dalykas, ką padarė tos organizacijos ir labai svarbu viršuje nustatyti toną dėl etikos elksenos kodekso, kuriame būtų apibrėžiamos numatomos taisyklės, kaip identifikuojami, kontroliuojami ir sprendžiami galimi interesų konfliktai ir panašus dalykai, taip pat kokios turėtų būti kovos su korupcija procedūros. Taip pat siekiant nepriklausomybės tų žmonių, kurie dirba ekspertų komitetuose ir mes panalizuosime vėliau, kas yra tie ekspertų komitetai. Taip pat geriausia praktika būtent e, taikoma tokiu būdu, kad valdybos nariams nėra mokama, tiesiog yra padengiamos jų išlaidos. Taip pat kiekviena valdyba kelis posėdžius surengia kasmet tam, kad veiksminga valdysena būtų užtikrinama, kad ji būtų aktyvi, nepasyvi. Taip pat stengtis nesėti oficialių pareigų, nes vienas žmogus negali priklausyti daugiau nei kelioms valdyboms, taip pat e, kadenciją apriboti valdyboje, taip pat atnaujinimo galimybės turi būti ribojamos kartą arba du maksimum, taip pat fondų strategija tvirt, įdėgiant partnerystę grindžiamą požiūrį, taip pat įsteigiamas audito komitetas ir prižiūrimas auditas, vidaus kontrolė, rizikos valdymas, taip pat fondų galima rizika ir tinkamos kontrolės procedūros yra numatomos kovojant su tomis rizikomis, kurios yra išvelgiamos. Ir dar papildoma taisyklė yra štai kokia. Donorai, jų atstovai negali atstovauti nedaugiau nei pusiai valdybos narių, kai kuriuose organizacijose donorams iš vis nėra įmanoma būti valdybos nariais. Taigi bendrai įvertinus stambių fondų pavyzdį matome, kad Europos demokratijos fondas buvo įsteigtas dviejų sluoksnių struktūra - valdyba ir vykdomasis komitetas. Tai yra ben, įprasta fondams valdytojai, valdyba ir vykdomasis komitetas. Šalia to dar yra kitų papildomų komitetų, dažniausiai ekspertų komitetų, ekspertų dirbančių konkrečioje srityje fondo kompetencijoje, tai būtų jau ekspertai e, demokratijos srityje. Taip pat audito komitetas yra, kurį jūs jau minėjote, jis yra atsakingas už išorės audito, vidaus audito reikalus ir vidaus kontrolės klausimus bei vertinant riziką. Ir taip pat e, finansų komitetas, kartais taip vadinamas e, investicijų komitetas, kuris yra atsakingas už investicijų valdymo politiką fonde. Po to fondas, aišku, yra valdomas vykdomojo direktoriaus, kuriam padeda generalinis sekretoriatas. Taigi aiškus yra pasiskirstimas tarp fondo valdymo organų ir fondo vykdomojo komiteto. Kalbant apie vidaus kontrolę, Kozo komitetas, tai yra sponsorių organizacijos e, organizacija, galėtų būti visai neblogas pavyzdys, kalbant apie fondo vidinę kontrolę. Jo tikslas siekti veiksmingumo ir efektyvumo, veiklos efektyvumo, taip pat e, finansinės atskaitomybės ir atitinkamų teisės aktų laikymasis. Vidaus kontrolės struktūros turi būti įsteigiamos kuo galima greičiau naujoje organizacijoje. Tai yra labai svarbu, kad kuo anksčiau procese būtų suprantama, kokia yra ta vidaus kontrolė, kad vidaus kontrolės kultūra būtų įsivyrautų tame fonde. Tačiau nepamirštant ir to, kad kontrolės struktūra turi būti priderinta prie fondo veiklos ir dydžio ir turi būti užtikrinama tinkama pusiausvyrą tarp kontrolės kaštų, kontrolės efektyvumo ir bandymų išvengti per dėm didelės biurokratijos struktūroje. Na ir galiausiai geros E, praktikos pavyzdys yra parengti tokį rizikos žemėlapį. Audito komitetas galėtų tą padaryti, kuriant vidaus kontrolės procedūrą, na ir stebėti riziką reguliariai ir, aišku, peržiūrėti tuos, tuos žemėlapius e, nuolatos. Dabar kalbant apie išorės kontrolę. Daugelie šalių fondai yra registruojami valdžios institucijoje, tai yra privaloma pagal įstatymus ir tie fondai turi ir viešo intereso tikslą. Bando gauti mokesnės lengvatas, tai yra labai svarbu, tačiau iš pat pradžių fondo tikslas turi būti aiškiai apibrėžiamas ir kažkas turi pasirūpinti, kad fondo gyvavimo metu išliktų tas viešasis interesas. Visose šalyse pamatėme, kad kai valstybiniai iš valstybės biudžeto finansuojami fondai yra naudojami, dažnai tai sustiprina valstybės kontrolę įvairiais būdais ir fondai turi teikti finansinės ataskaitas, veiklos ataskaitas valdžios institucijai. Geros praktikos pavyzdys yra štai koks. Donorų kont vykdoma kontrolė yra registruojama kiekvieno donoro, kiekvieno projekto atveju. Ir tai yra labai svarbu. Tai tiesiog yra susiję ir su kaštų apskaitos e, struktūra fonde. Tam, kad būtų galima stebėti kaštus kiekvieno projekto atveju ir tokiu būdu galima atsiskaityti donorams. Daugelie valstybių, kurias studijavome, Išorės audito paskirimas yra privalomas, tačiau yra ir privačių iniciatyvų nevyriausybinio organizacijų atveju. Ir dauguma fondų, kuriuos analizavome, prašė ir gavo tokias, na, kaip etiketes iš nevyriausybinio organizacijų, kad būtų galima užtikrinti daugiau. E, daugiau informuoti visuomenę ir um, užtikrinti didesnį pasitikėjimą. Efficient control and reasonable administrative cost should be, uh, should be found. Tai. Taip pat reikia ieškoti gero balanso, nustatant administracinės, iš administracinių išlaidų dydį. dydį. Įvairios valstybės elgesi skirtingai, kartais jos e, e, mokestiniais tikslais yra organizuojamos, e, tos institucijos organizuojamos uh, E, vyriausybinių lygmenių, kartais kaip nevyriausybinės organizacijos, tačiau e, valstybės visuomet labai didelį dėmesį skiria viešajam interesui ir e, protingoms administracinėms išlaidoms. Ir kai kuriuose valstybėse administracinės išlaidos yra išlaikomos, išlaikomas tam tikras ribotas administracinių išlaidų lygis. E, kalbant apie išorės kontrolės aplinką, galime pasakyti, kad Šveicarijoje e, nustatėme, jog finansiniai e, pareiškimai, finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos ir tokie fondai visuomet yra nustatęs tam tikrą kontrolės, tam tikrą kontrolės e, ribą ir pri, pri, išimtis galbūt e, jungtinių valstybių privatus fondai, tačiau jie vis tiek remiasi gera, gerosios praktikos e, pavyzdžiais. Ir valstybės kontrolė yra paprastai sutelkta į finansavimo panaudojimą ir jeigu yra netitinka, nustatomi netitikimai su, nu, su tais, tais, tam tikrom taisyklėm, tuomet e, valstybės e, e, ir tą nustato valstybės institucijos, tuomet fond, e, toks fondas gali prarasti savo išimtinį statusą kaip mokesčio nemokantis subjektas, kaip Junktinėse valstijose ar Prancūzijoje. Uh, Kai egzistuoja ir tam tikros kontrolės sistemos, pavyzdžiui, e, finansavimo partneriai nustato tam tikrą savo finansu, finansinių lėšų e, panaudojimo sistemą ir jie kontroliuoja, taip pat nevyriausybinės organizacijos, e, kaip pavyzdžiui, tokios kaip Imagine Kanada, Kanadoje ar atitinkamos organizacijos Prancūzijoje. O dėl skaidrumo ko gero, pats papraš, pati paprasčiausia priemonė, e, eisime nuo pačių paprasčiausių prie sudėtingiausių. Visų pirma, e, reikia užtikrinti e, komunikaciją, kuri būtų pritaikyta vieš, vie, visuomeniai, kurie būtų prieinama viešai ir tokias, e, e, tokia, tokia komunikacija neturėtų būti grindžiama vien tik tai istoriniais kažkokiais e, praeitįje panaudotais, pateiktais finansiniais pareiškimais, bet ir konkrečia nuolat atnaujinama informacija apie, finansuo, apie teikiamas lėšas. Taip pat turi būti e, pateikiamos e, valdybų protokolai ar e, komitetų susitikimų protokolai. Tai gali būti prieinama internetu. Taip pat labai svarbus yra tai kasmetinės veiklos ataskaitos, finansinio audito ataskaitos. Tai taip pat gali būti daroma per interneto tinklalapius atitinkamų organizacijų. Taip pat. Mm, E, e, tais atvejais, kuomet yra naudojamos finansinės, e, viešosios lėšos, finansuojama iš, iš viešųjų šaltinių, tuomet atitinkamai turėtų būti nušviečiami ties projektai. Ir mes, aišku, konstatavome, kad buvo pasinaudojama įvairia gera praktika. Ir um, yra taikoma ir e, dotacijų teikimo e, politika, procedūros, e, kurios yra atskleidžiamos tinkamo fondo tinklalapyje. Taip pat kai, kurios, kai kurie fondai publikuoja ir savo vidinio audito ataskaitą savo interneto svetainėse. Tačiau, aišku, ten yra atskleidžiamos vidaus kontrolės procedūros ir, ir E, taip pat veiksmų, planai, siekiant pagerinti vidaus kontrolę. Ir taigi tai yra vėlgi žingsnis skaidrumo link. Ir galbūt pabaigoje galima būtų pasakyti, tai paskutinė e, skaidrumo didinimo priemonė yra e, komitetų ir valdybos posėdžių atvėrimas išorės asmenims, kad būtų galima užtikrinti, kad tinkamai vykdomos, vykdomi sprendimai. Ir pabaigoje galima pasakyti, kad pažvelgus į šią e, studiją, e, e, kalbant apie Europos demokratijos fondo veiklą, ir kalbant apie jo valdyseną, tuomet aišku visuomet yra siekis bendrų apriboti e, bendrų pareigūnų postų skaičių ir taip pat kasdienėme gyvenime e, mes e, pasitelkėme ekspertų žinias, mes taip pat nuo pat E, šio, šio fondo e, veiklos pradžios mes e, vykdėme atitinkamą vidaus kontrolę ir sprendėme įvairius finansinės, finansinės kontrolės ir rizikos vertinimo veiksmus. Taip pat nuolat vykdėme veiklos organizavimo vertinimą, būtent to reikalauja šio fondo statutas, kad būtų pagerintas skaidrumas ir sprendimų prieimimo procesai. Uh, Išorės kontrolės aplinkos gerinimo požiūriu mes e, e, galime teikti, jo galima, pa, pa, užtikrin, galima būtų įvesti papildomas kontrolės priemonės, e, kad būtų užtikrintas, užtikrintas teisinių įsipareigojimų vykdymas, geresnis vykdymas. Tačiau reikia ieškoti tinkamo balanso tarp veiksmingos kontrolės ir atitinkamų administracinių išlaidų pribojimo. Mm, Skaidrumas, kalbant apie skaidrumą, labai svarbu, kad informacija visuomet būtų prieinama ir interneto e, tinklalapiuose e, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, e, komu, užtikrinti plačią komunikaciją ir taip pat E, skelbti informaciją apie korup, kovos korupciją programą e, ir kaip yra bendratarbiavimas su atitinkamais partneriais šioje srityje ir geriausios praktikos pavyzdžiai nus, e, nus, nustatyti mūsų ir konstatuoti mūsų studijoje, mūsų tyrimė parodo, jog įvairios fondai gali tokiu būdu stipriai padidinti savo veiklos skaidrumą tiek labai greitai norėjau papasakoti apie mūsų tyrimą. Ir e, tai, aišku, buvo tikrai e, daug iššūkių kelintis darbas. Aš es, mielai e, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū už šio tyrimo pristatymą. Mes e, dabar remintis mūsų darbo atvarkę turime 10 minučių likusio jūsų klausimams. Tai kas norėtų užduoti klausimus arba pateikti kažkokias pastabas. niekas nenori pasakyti, tai išteiksiu žodį pranešėjai. Taip, ponia pirmininkė, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šio tyrimo pristatymą. Šio tyrimo išvadose yra minimi labai svarbus dalykai. Tai kad būtent, kad Europos demokratijos fondas turi būti matomas, ypač Europos parlamente. Būtent pirmininkaujantį valstybę turėtų juo pasinaudoti, kad būtent nebūtų interesų konflikto arba nekiltų kitų problemų, netinkamo administravimo arba įvairių klaidų. Taigi mes turime pasirūpinti, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma didesnis skaidrumas, nes toks fondas kuris e, turi ypatingus įgaliojimus, tai yra skatinti demokratiją. Jo tikslas yra labai teigiamas ir labai sveikintinas, todėl jis jokių būdų neturi būti susijęs e, su netinkamu administravimu arba interesų konfliktu. Taigi, atsižvelgiant į tas išvadas, galbūt galėtume dabar pasiaiškinti, ar reikėtų pateikti savo iniciatyvą pranešimą, ar e, kaip kitaip spręsti šio fondo klausimą. Taigi, būtent prieš sukuriant šį fondą, taigi, vykdomasis direktorius jau yra, jau yra numatytas, taigi reikia ištirti visas galimybės, kaip būtų galima panaudoti šį fondą, galbūt su panu Broku arba kitai, kitais kolegomis, ponu Lamstorfu, uh, padiskutuoti, tai yra būtent su savo kolegomis padiskutuoti. O kokiu būdu mūsų komitetas galėtų pateikti pasiūlymą būtent dėl šio fondo kontrolės ir tikrinimo. Na, kaip prevencinė priemonė čia taikant. Nu, galbūt Tai būtų viena iš išvadų, kurias galėtume padaryti. Aš siūlyčiau, kad koordinatoriai e, susisiektų su kolegomis kitose komitetuose. Taigi tyrimas yra jau parengtas, su juo gali susipažinti ir parlamento nariai. AFE bei Dievė komitetų nariai taip pat gali susipažinti su juo. Ir aš tikiuosi, kad a, e, iš tiesų a, e, šis tyrimas prisidės prie vaisingų diskusijų. Ačiū už jūsų tyrimo pristatymą. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, freue Taigi, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti mūsų komiteto posėdėje auditorių delegacijas jai vadovauja ponas Erpa iš e, Vokietijos audito rūmų, ponas Pelceris, pona Marija Onž Matei iš e, e, Prancūzijos audito rūmų, ponas Penktas Andersonas, Švedijos audito rūmų atstovas. Džiaugiuosi, kad dalyvaujate šiandien mūsų posėdėje. Ir ponas Sileris taip pat atvyko. Sveiki atvykę į viešą mūsų posėdį. Taigi, dabar persime prie kito darbo atvarkės punkto. Okay. Uh, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Taigi, ponios ir ponai, norėčiau toliau pratesti mūsų nutrauktą posėdį. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė Šemetą, mūsų gretose. Šiandien mes aptarsime įvairius darbo atvarkės punktus. Jie įdomus bus ir jums. Taigi būtent uh, pirmiausia A diskusijose praėjusią savaitę aš pasiūliau komiteto koordinatoriams pakviesti jūs ir aptarti su jumis būsimo Olafo e, darbo perspektyvas. Taigi būtent kaip turėtų toliau veikti kovos e, su sukčiavimu tarnyba. Iš tikrųjų, mums kelia susirūpinimų kai kurie jūsų veiklos aspektai, tai yra būtent šios tarnybos aspektai. Ir mes jau 9 ar 12 mėnesių susidurėm su situacija, kuri mums atrodo labai problematiška. Ir mums ta situacija tikrai nepriimtina. Mes patyrėme, kad ankstesnio komisijos nario, pono Daly, išėjimas yra susijęs ir su Olafo priežiūros komiteto darbu. Ponas Timirmans, vienas iš dalių šio komiteto, būtent yra susijęs su šiuo reikalu. Ir taip pat Maltos atstovas šio priežiūros komiteto, ponės Gembri, įstraukusi šį reikalą. Be to, Mm, kiti asmenys, kurie turėjo būti įtraukti į šį komitetą, nebuvo pasirengę perimti šias pareigas. Ir dabar mes susidurime su tuo, kad komitetas nėra pilnos sudėties, trūksta iš Danijos kolegos. Taigi tai yra tarsi pastaba, kad, kad kad e, Olafas ir jo generalinis direktorius ir jo priežiūros e, komitetas e, netinkamai bendradarbiauja ir neužmesga tinkamų ryšių. Čia mes turime atitinkamą ataskaitą, ją gavo komisija ir taryba ir mes iš tikrųjų dabar sprendžiam klausimą, kaip spręsti šiuos nesutarimus, nes priežiūros komitetas praėjusį posėdį mums pateikė savo metinę ataskaitą ir ten buvo išvarytos problemos, su kuriamis susidūrė atlikdamas savo stebėsiną ir kontrolę priežiūros komitetas. Tai būtent ir kokios klaidos padarytos OLAF tarnybos. Ir mes norime šioje svarbioje srityje, tai yra kovoje su sukčiavimu, turėtume iš tikrųjų užtikrinti institucinį stabilumą kad ši tarnyba veiktų teisingai ir remdamasi teisės aktais, kaip ir visos ES institucijos. Na, čia mes dar kalbėsime apie reglamentą skirtą būtent kovos su sučiavimu tarnybai. Ir Iš esmės e, mes norėjom čia iš tikrųjų aptarti e, su jumis, ponia komisijos narė, e, priežaros komiteto metinę ataskaitą. Esam labai dėkingi, kad jūs atvykote pas mus. Jums iš tikrųjų tenka didelė atsakomybė, nes OLAF tarnyba yra nepriklausoma, bet jis sudaro ir komisijos dalį ir atsižvelgiant į dabartinę teisės sąrangą, kad dabar kol kas nėra žinoma Europos prokuratūros. Tačiau šitą funkciją tarsi perima ir Olafas, ir kaip gali jisai šį tarnybą pasinaudodama atitinkamomis priemonėmis ginti ES finansinius interesus. Čia ir pirmininkų suėgoje buvo išreikštas toks noras išsiaiškinti galų galę situaciją. Ir mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, turėjome išnagrinėti šį klausimą, nes piliečiai ES nori taip pat aiškumo kaip sprendžiamas institucinės sąrangos ir atsakomybės klausimas. Taigi prieš suteikdamas žodį, pane komisijos nari, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad puikiai bendradarbiaujame su komisija ir su jumis. Ir mes iš tikrųjų laukiame jūsų aktyvaus vaidmens, sprendžiant Olafo klausimą. Ir taip pat norėčiau suteikti ir mūsų pranešėjai žodį, jeigu jie pageidaus. Taigi, Pone Šemeta, aš pasiūlyčiau tiesiog išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad po daug pokalbių anksčiau mes dėl to turime tam, tikro, tam tikrų rūpešių. Bet mes tikimės, kad visų veiksmų bus imtasi ir priežiūros komitetas veiks vėl tinkamai, nes bet kokiu atveju tai nėra mm, naujas reiškinys, tai yra e, jau e, priežiūros komitetas egzistuoja jau pakankamai seniai. Aš prisimenu dar iš ankstesnių posėdžių e, priežiūros komiteto narių prisistatymą mūsų komitete, kai dar mūsų komitetui, tai yra biudžeto kontrolos komitetui vadovavo kitas dar žmogus. Ir mes kalbėjome apie šio komiteto funkcijas Ir e, mes e, tada sutarėme, kad mes neturėtume vis dėlto e, suvesti šių institucinio konflikto į asmeniškumus. Tai nėra atskirų asmenų nesutarimai. Matosi, kad vis dėlto potencialo pagerinti bendradarbiavimą tarp priežiūros komiteto ir Olafo tarnybos yra. Na, bet konfliktų iš tikrųjų nesumažėjo nuo to laiko. Mes suprantame, kad e, eskaluojamas netgi šis konfliktas pasiekia šiek tiek jau didesnį lygį, negu mes tikėjomės. Ir tikimės, kad jūs aktyviai veiksite, spręsdamas šį konfliktą ir problemas. Pone e, Šemeta, sveiki atvykę į mūsų posėdį ir jums sveiki mažotis. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai kaip suprantu, aptarsime du klausimus atskirai. Pirmiausia, kalbėsime apie metinę veiklos ataskaitą, turiuomenį priežiūros komitetą, o po to jau perėsime prie Olafo reformos ir aš irgi būčiau linkęs atskirai kalbėti apie tuos dalykus. Taigi pradžioje norėčiau aptarti Ol Olafo priežiūros komiteto metinės veiklos ataskaitą ir pirma, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį pasikeitimą nuomonėmis. Šis klausimas yra numatytas e, diskusijose ir rydienos e, posėdėje, bet dėja rytoj yra ta diena, kai komisijos, visa komisijos kolegija kalbės apie semestrą ir aš negalėsiu dalyvauti diskusijose su jumis su priežiūros komiteto nariais ir generaliniu direktoriumi ponu Kessleriu. Visgi aš manau, kad labai svarbu pažymėti ir išsakyti man savo pastabas dėl priežiūros komiteto metinės veiklos ataskaitos. Komisija mano, kad Olafo, pagal Olafo reglamentą komitetui tenka labai svarbus vaidmo. Šis vaidmo pirmiausia yra prižiūrėti Olafo nepriklausomumą ir apsaugoti Olafą nuo nereikiamos įtakos iš išorės, įskaitant ir Europos institucijas. Vaidmo, jo vaidmo taip pat prisidėti prie tinkamo Olafo funkcionavimo ir tyriamosios veiklos. Abu aspektai yra aptariami 12 metų komiteto veiklos ataskaitoje. Na ir mes kaip institucijos turime labai didžiai tas ataskaitas perskaityti. Tai yra pirmoji ataskaita, kurią pateikė šis priežiūros komitetas per savo kadenciją. Iš pat pradžio aš norėčiau paminėti, kad kalbant apie santykius tarp priežiūros organ, organo ir to subjekto, kuris, kuris e, prižiūri, kad visuomet yra kritikos tokiuose ataskaitose. Tai nėra nieko įprasto ir dėl to manęs nešokiruoja ta, tos kritinės pastabos e, ataskaitoje. Mano manimo, svarbiausia yra tai, kad visi išanalizuotumėme tas sisteminės rekomendacijas, kad, būt, kad Olafas išsiaiškinų galimus nesusipratimus ir kad į visas rekomendacijas būtų žvelgiama konstruktyviai. Taip pat e, labai svarbu prisiminti, ką pripažįsta priežiūros komitetas savo ataskaitoje. Per pirmuosius savo kadencijos metus daug pozityvių pokyčių įvyko. Vidinė Olafo reorganizacija, naujų instrukcijų personalui dėl tyriamosios veiklos patvirtinimas, taip pat namųjų ISIPS, taip pat nauja, naujas veiklos struktūra tarp Olafo ir priežiūros komiteto ir taip pat reglamento reforma. 1073 reglamento reformą. Taigi aš džiaugiuosi kvietimas pažymėti, kad ataskaitoje pripažįstama, jog daug kas patobulėjo e, vidinėse procedūrose ir reorganizavus Olafą. Tie patobulinimai yra susiję, pažiūrėjau, su tuo, kad reikalaujama, jog pradėjus tyrimą, Olafo generalinis direktorius pats, kalbant apie, tiesiog buvo gyvendinamos ombudsmeno rekomendacijos. Tai rodo, kad užtikrinamas tyriamas, užtikrinama tyriamos veiklos nepriklausomybė ir kad yra laikomasi atitinkamų teisės aktų. Kalbant apie reorganizavimą, priežiūros komitetas vertina strategiją, kai yra telkiamos lėšos ties tyrimais, e, tyrimo struktūros paverčiamos politikos struktūromis ir Tai yra žingsnis pirmin, sustiprinant Olafo tyriamosios veiklos efektyvumą. Priežiūros komitetas taipogi pripažįsta, kad iš ankstinio autorizavimo reikalavimas, įmantis tam tikrų tyriamųjų veiksmų ir tų priemonių legalumo patikrinimas sustiprina Olafo atskaitomybę ir jos veiksmų legitimumą. Aš džiaugiuosi tokiu vertinimu, Tokiu būdu generalinis direktorius ir toliau galės dirbti šią linkmę. Dabar e, įvertinkime kritiškesnės priežiūros komiteto pastabas. Kai kurios jų jau buvo aptartos, kai kuriais atvejais pripažįstama tai ir pačioje ataskaitoje. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Pirmiausia, dėl komiteto prieigos prie informacijos. Ataskaitoje yra pripažįstama, kad darbinių susitarimų tarp Olafo ir komiteto pagrindu. Tas sutarimas buvo 12 metų rugsėjo mėnesį pasirašytas. Dabar situacija po to susitarimo pagerėjo. Komisija nori, komitetas nori pasiūlyti peržiūrėtą versiją tokių susitarimų ir aš suprantu, kad Olafas yra pasirengęs e, tų susitarimų peržiūrėti tuos susitarimus. Taip pat komitetas mano, kad per devinių mėnesių pateikt, devinių mėnesių ataskaitoje per daug informacijos buvo užslaptinta ir įslaptinta. Ir metų pabaigoje buvo pasiūlyta, kiek įmanoma sumažinti informacijos įslaptinimą. Taip pat komitetas nori, kad su juo būtų konsultuojamas anksčiau biudžeto procedūroje. Tas praš, į tą prašymą buvo atsižvelgta jau kalbant apie kitų metų biudžeto procedūrą, kuri dabar yra įsibėgėjusi. Dėl kitų klausimų, kurie yra minimi ataskaitoje. Čia matyt reiktų daugiau nuveikti darbo. Aš pavedžiau Olafo generaliniam direktoriui bendradarbiauti su priežiūros komitetu ir šiose srityse. Svarbiausias klausimas ataskaitoje yra susijęs su komiteto rezultatais dėl to, ar yra laikomasi žmogaus teisų principų tyriamojo veikloje. Be jokios abejonės, bet kokia tyriamoja veikla turi būti atliekama visapusiškai laikantis pagrindinių teisų. Ataskaitoje pažymima, kad kokybės kontrolės padalinio įsteigimas OLAFE leidžia pasiekti šio tikslo. Šis naujai įsteigtas padalinys, jam yra patikėta teikti patarimus generaliniam direktoriui dėl galimų tyrimų pradėjimo, koordinavimo atvejų, taip pat veiksmų legalumo patikrinimo tyrimų metu ir taip pat šis padalinys prieš uždarant bylą dar ją įvertina. Ir panašu, kad ta sistema kaip ir veikia, bet aš norėčiau pažymėti, kad metinėje ataskaitoje nėra įvardyjami jokie pagrindinių teisų esminiai pažeidimai. Taip pat yra pateikiami skaičiai apie bylų skaičių, kiek bylų buvo iškelta prieš Olafo tyrimus. 2008 metų pradžio, pradžios iki dabar 1672 tyrimai arba koordinavimo atvejai buvo pradėti. Tie atvejai susiję su 1117 asmenų ir tik 15 atvejų tie susiję asmenys ėmėsi veiksmų teismuose, iškėlė bylas teismuose tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su Olafo veiksmais. Tai reiškia, kad vie, mažiau nei vieno procento atvejų tik tai patenka į Europos teismus. Taigi, tokiu būdu iš dalies buvo anuliuotas atitinkamas aktas ir buvo priteistos, priteistas žalos atlyginimas. Tam tikrais kitais atvejais bylos buvo atmestos kaip nepagristos teismuose. Taigi aš manau, kad šie skaičiai puikiai parodo, kad nėra jokių sisteminių problemų Olafo procedūrose, kalbant apie pagarbą žmogaus teisėms. Ataskaitoje visgi yra keliami tam tikri klausimai dėl atitinkamų priemonių, kurių ėmėsi Olafas 12 metais. Dėl kai kurių priemonių, kiek suprantu, kad jos buvo susijusios su perėjimu prie naujų e, tyriamųjų procedūrų. Dėl to ateityje tikėtina, kad e, daugiau tų problemų nebus. Priežiūros komitetas išvelgia konkrečiai problemas naujosiuose procedūrose, tam tikrose srityse ir aš manau, kad tas problemas galima išspręsti dialogo būdu su Olafo generaliniu direktoriumi. Ir kai Olafo reforma bus įgyvendinta ir bus parengtas e, galiausiai ir išaiškintas galiausiai naujasis teisinės pagrindas instrukcijos personalo dėl tyriamosios veiklos, tyriamųjų procedūrų, aišku, turės būti peržiūrėtos dar kartą, kai įsigalios naujasis Olafo reglamentas. Dabartiniai ISIPS jau juose yra numatyta daug pokyčių, atsižvelgiant į kompromisą tarp parlamento ir e, tarybos pasiektą praeitais metais, bet turint omenyje, kad jie buvo patvirtinti dar prieš susitarimą dėl reformos, akivaizdu, kad e, nėra numatytas visiškas, nebuvo numatytas visiškas naujo reglamento įgyvendinimas, taigi reikalingas bus tolesnis darbas ir aš manau, kad jis bus įgy, įgyvendinamas bendradarbiavimo dvasioje tarp Olafo ir priežiūros komiteto. Olafo generalinis direktorius mane patikino, kad priežiūros komitetas gaus naujų ISIPS projekt, projektą Vėlgi, tokiu būdu priežiūros komitetas galės pateikti savo pastabas dar prieš ponui Kesleriui jas tvirtinant, galutinę versiją patvirtinant. Vienas klausimas ataskaitoje, su kuriuo tikrai nesutinku, e, būtent tai susijęs su Olofo reglamento pakeitimais, dėl kurių buvo susitarta su tarp institucijų. Olofo reformos klausimas e, patenka į darbo tvarkę e, kito posėdžio darbo atvarkę, taigi aš dabar nenorėčiau detaliai to komentuoti, tačiau komiteto vaidmens klausimas, kuris keliamas ataskaitoje, yra labai svarbus šiandieninėse diskusijose. Dėl to aš norėčiau labai trumpai išpa, išsakyti komisijos vertinimą. Kalbant apie procedūras, mes turėtumėme nepamiršti, kad šis klausimas nėra naujas diskusijos dėl priežiūros komiteto vaidmens, jo uždavinių ir kompetencijos jau vyksta daugiau nei vienerius metus ir ypatingai suaktyvėja trilogo, suaktyvėja trilogo metu 2012 metais. Tai buvo vienas delikatesnių klausimų diskusijose, kai taryba ir parlamentas laikėsi visiškai skirtingų nuomonių. Taryba buvo ir vis dar laikosi nuomonės, kad komisija turi atlikti tokį helikopterio vaidmenį, stebėti tokiu būdu e, Olafo vaidmenį, kaip ir stebėti, bet susilaikyti nuo atskirų tyrimų analizės ir vertinimo. Tas tekstas, dėl kurio galiausiai buvo susitarta metų pabaigoje, ten buvo kalbama apie tai, kiek maksimaliai kiekviena iš institucijų yra linkusi nusileisti. Na ir metinėje ataskaitoje matome, kad priežiūros e, komiteto įgaliojimai nebuvo tinkamai aptarti e, dėrybose. Na ir šalia to procedūrinio argumento dar manau, kad e, tas kompromisas, kuris buvo pasiektas praeitais metais dėl komiteto vaidmens, yra, mano manimu, pats tinkamiausias. Priežiūros komitetas neturi nei pareigūnų, nei institucinė prasme sugebėtų atlikti išsame visų Olafo tyrimų analizę ir vertinimą, kol nėra tyrimų rezultatai perduoti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Olafo reglamente nėra numatytos taisyklės dėl atskaitomybės, atsakomybės ir galimos e, komiteto narių atsakomybės, jeigu komiteto vaidmo bus išplėstas. Tuomet e, bus tą būtina padaryti, kad būtų išsaugomas, e, išsaugoma tinkama pusiausvyrą ir kad nebūtų pakengta Olafo nepriklausomumui. Trumpai tariant, dabartinė komiteto sudėtis ir pagal dabartinę institucinę sąrangą priežiūros komitetas negali pavirsti Olafo vykdomąją valdybą. Tai reikštų, kad pasikeistų Olafo koncepcija iš esmės, o dėl atitinkamų istorinių, istorinių priežasčių Olafo generalinis direktorius turi susidurti su nepriklausomu vertinimu. Ir norėčiau pabrėžti, kad komisija, kuri atsakinga už Olafą dėl civilinės atsakomybės, yra labiausiai suinteresuota tinkamais Olafo tyrimais, procedūrinėmis garantijomis ir pagrindinių teisių pagarbą ir laikymusi. Dėl šios priežasties mes daug išteklių skiriame e, bandant pakoreguoti Olafo teisinį pagrindą ir dėl tos priežasties ir šiandieną čia atvykau. Antras dalykas. Olafo tyrimai yra administraciniai tyrimai, kurie yra susiję su nacionaliniu ir ES teismų teisminė priežiūra. Ta teisminė priežiūra susijusi su Olafo reformos patobulinimais leis užtikrinti tinkamą pagrindinių teisių apsaugą. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti dar kartą, kad komisija ataskaitoje išvelgia, jog Olafas vis dar galėtų patobulėti, tačiau Ataskaita taip pat rodo, kad Olafas ir generalinio direktoriaus e, veiksmai, kurių sėmėsi, yra e, tinkama linkme nukreipti ir mes manome, kad visos interesuotos šalis turėtų dirbti iš vien, kad toliau tobulėtų ši e, organizacija gero bendradarbiavimo dvasioje. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū komisijos nariui už e, ilgų ir koncentruotą pasisakymą. Dabar norėčiau steigti e, žodį kolegams, kurie nori pasisakyti. Pirmiausia, Inge Greslė. Ačiū, ponia komisijos nariai, kad atvykote. Vokietijoje pasakos visada baigėsi e, gerai ir yra pabaigoje sakoma, jeigu jie dar nemirė, tuomet gyvena gražiai ir laimingai ir iki šiol. Uh, Deja, mums panašu, čia kyla daugiau problemų, negu mes norėtume ir e, čia pasaka laimingai nesibaigia. Pasaulyje taikos e, mes visuotinės neturime ir dėl to e, būtų įdomu žinoti, ką jūs iki šiol paveik, ko ėmėtėtės, kad padarytumėte spaudimą generaliniam direktoriui, kad jisai tinkamai atliktų savo darbą. Jisai neleidžia tinkamai veikti priežiūros komitetui. Ir panašu, kad jūs šito nepastebėjote. Norėčiau parekomenduoti paskaityti 45 e, ataskaitos punktą. Taip pat labai įdomi 35 išnaša, kur pateigiama, jog Olafe yra chaotiškas valdymas vykdomas. Ir jeigu atsižvelgiame į tos visus atvejus, kurio, apie kuriuos žinome, tuomet reikėtų reaguoti turbūt kitaip, negu jūs iki šiol reagavote. Uh, mūsų taip sunkiai sudėrėtas tekstas turi, e, e, turi e, tam tikrų spragų, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, dėl to būtų puiku, jeigu jūs rimčiau pažvelgtumėte į šią situaciją, o neteiktumėte, kad tai kaip nors susitvarkys. Ne, tai nesusitvarkys savaime. Niekam nepatinka nuolat susidurti ir svarstyti tas pačias temas jeigu nepasaky, nesakysime, kad e, e, nuolat būt, e, ap, ap, nuolat priekabiaut su šitom temom. Ir reikia stengtis, kad generalinis direktorius imtųsi priemonių, kad būtų kovojant su sukčiavimu, būtent šioje srityje būtų imamasi tinkamų priemonių, kad jos būtų adekvačios ir kad būtų, e, e, jeigu buvo, pas, buvo kažkokia žala patirta, kad ji būtų, įmanoma, kiek manoma, labiau su e, apribota, nes dabartiniai apie žalą skelbiami skaičiai yra tikrai milžiniški, tai yra labai nemalonu. Dėl to labai svarbu, kad jūs aiškiai pareikštumėte savo poziciją šiais klausimais. Uh, Taip pat turite atsižvelgti į tai, ką konstatavo priežiūros komitetas, kad 423 išorės e, bylos buvo paskelbtos, e, pradėtos, e, buvo pradėtos, tačiau uh, neaišku, kaip jo, kur link vyksta jų nagrinėjimas ir kur, kur link, e, kaip jos galiausiai bus išspręstos, kokia linkme einama. Juk negalima apsiriboti vien tik tai kažkokiu statistiniu duomenų rinkimu. Ir dar taip pat reikia skirti didelį dėmesį klausimui, kaipgi yra ginamos pagrindinės teisės ir, ver, ir vertybės. Tai teisėtumo patikrinimo e, pastangos dėja kol kas net nešia gerų rezultatų. Galbūt apie tai dar reikės padiskutuoti su generaliniu e, direktoriumi. E, priežiūros komitetas nuolat atkreipia dėmesį į vairias problemas, kurios yra chroniškos ir kalbant apie dalį atvejį, E, tai yra tikrai e, neįtikėtina istorija. Reikia išsiaiškinti, kokios bylos apskritai yra tyriamos. Turiu pasakyti, yra daugybė, didelis tų e, bylų skaičius, yra, jam, yra, jam grėsia senatis, yra nieko nedaroma. Ir vienam, vienu iš dvidešimčia atvejų e, yra. E, mm, as, yra apklausiami asmenys, kurie yra svarbus tai bylai, taigi tai yra labai, e, labai menki skaičiai ir tik tai 7,5 procento atveju yra apklausiami e, kaltinamieji ir taip pat labai nedidelis skaičius apklausiamų e, aukų. Ir mes iki šiol nežinom, kodėl taip yra. Ir kaipgi, kuogi visą tai galiausiai baigsis, kiek tai mums galų gale kainuos, e, kai mes kalbame apie stebėsim, e, priežiūros komiteto narių e, atsakomybę. Nes mes nežinome, kaip tai, kaip tai gali paveikti jų veiksmus, galbūt jie kryptųsi į Europos Teisingumo teismą ir tai mums gali vėlgi kainuoti. Bilinėjimosi išlaidos žm... gazdinti žmonės yra visiškai nepriimtina. Būtent tokiu raginimu jūs e, skatinate gazdinti, bauginti žmonės. Priežiūros komiteto nariai atlieka gerą darbą ir aš esu, mane tai jų darbas įtikino. Ir e, aš iki šiol galvau, kad tie, kas kontrol, vykdo kontrolę, jie tik tai trukdo procesams. Tačiau taip šiuo atveju nėra. Ir tai, ką mes jau dabar turime, tai yra uh, E, tie veiksmai, kuriuos vykdo ši tarnyba ir jos, jos e, ji nebepasiduoda mūsų kontroliai, tai yra absoliučiai netoleruotina. Dėl to jūs privalote aktyviai e, imtis šio reikalo. Ir kaip vyksta darbas tarp priežiūros komiteto ir generalinio direktoriaus yra nepriimtina ir jūs už tai taip pat atsakingas. Būtų gerai, jeigu komisija pagaliau e, imtų, e, e, imtųsi e, drausminamojo vaidmens, e, kalbant apie santykius su generaliniu direktorium. Todėl manau, kad yra pats e, tinkamiausias momentas dabar jau imtis konkrečių žingsnių Ir e, priežiūros komitetas savo ataskaitoje atkreipė dėmesį į daugybę įvairiausių labai e, skubiai svarstytinų klausimų. Nesuprantu, kodėl priežiūros komitetas yra, komitetui trukdoma e, užbaigtų bylų atveju gauti, e, e gauti informacijos. E, ir e, iš žmonių, kurie atsako už konfidencialumą, kurie e, kurie jie turi teikti informaciją. Ir, pažiūrėjau, aš pati asmeniškai gaunu informaciją iš Olafo, e, gaunu informaciją iš įvairiausių šaltinių, bet ne iš Olafo, tais atvejais, kada ją privaloma gauti. Taigi yra tikrai akivaizdu, kad e, generalinis direktorius turi prisijimti atsakomybę ir tai, kaip elgesi ponas Dalį, yra visiškai netoleruotina. Aš tą, tas e, e, požiūris, savotiškas požiūris, kurio laikosi taryba, mums visiškai nepriimtinas. Nes priešingų atveju mes apskritai galime nieko nebekontroliuoti ir e, tas helikopterio vaidmuo, jisai mums visiškai nepriimtinas, priešingai negu tarybai. Jūs minėjote įvairiausius dalykus ir juos minėjo ir ponia Greslė, ir galbūt e, ponia komisijos nariai galėtumėte atsakyti jos pastabas ar klausimus dabar iš karto, nieko nelaukiant. Well, here I think it's important uh, to... Iš tikrųjų, čia e, svarbu e, vengti bet kokio uh, nesusikalbėjimo arba nesusipratimo. Aš aiškiai galiu pasakyti, taip, yra problemų bendraujant su priežiūros komitetu. Taip būtent Olafo tarnybos atstovai e, sunkiai bendrauja, bendrauja su šito komitetu. Tai aš suprantu. Tačiau aš manau, kad galima išspręsti tas problemas būtent pasitelkus konstruktyvų požiūrį, o ne kaltinant vieni kitus. Ja, jeigu paklausome dabar, ką, kągi aš dabar daryčiau su tuo priežiūros komitetu, tai iš tikrųjų nuo tik nuo gegužės mėnesio aš dalyvauju šio komiteto veikloje. Ir susipažinau su šio komiteto ataskaita ir, ir aš matau būdus ir kelius, kaip galime pagerinti Olafo veiklą ir kaip galima išvengti įvairių problemų ir nesusipratimo. Aš manau, kad mes radome bendrą sutarimą, kaip veikti toliau. Pavyzdžiui, dėl galimybės pasinaudoti e, bylų tvarkymo sistemą. Aš turiu pripažinti, kad susitarimas dėl, dėl bendradarbiavimo iš tikrųjų tai yra žingsnis į priekį, nes iki šiol nebuvo tokio susitarimo kaip susipažinti su, su e, slapta informacija. Dabar mes turime tas taisyklės. Olafo priežiūros komitetas man pasakė, kad tos taisyklės turėtų būti pagerintos. Na, aš pasakiau komitetui, prašau, pateikite pasiūlymus, kaip pagerinti tas taisyklės. Ir aš esu tikras, kad e, generalinis direktorius tikrai atsižvelgs į tos pasiūlymus ir diskutuos dėl jų šu, su komitetu, kad e, išnyktų visos problemos ir nesusipratimai, kaip susipažinti su slapta informacija. Na, jeigu pažiūrėtume į statistinę informaciją, kiek kartų yra susi, susipažįstama su ta e, slapta informacija, 2012 metais spalio mėnesį uh, buvo 71 e, prašymas. Tai būtent pateiktas priežiūros komiteto, e, kad e, jiems būtų leidžiama susipažinti su slapta informacija, bylų informacija. Visais atvejais buvo pritarta ir leista jiems susipažinti su ta slapta informacija. Būtent naudojantis tą trijų žingsnių procedūrą, kuri egzistuoja dabartinėme mūsų susitarime Tai būtent e, daugeliu atveju tikrai buvo leista susi... E, susipažinti. 71 atveju 60. 61 e, atveju iš 71 atveju. Ir problemos kaip ir nebėra. Taigi, mano požiūris yra, kad mes konstruktyviai turėtume spręsti šias problemas, o dabar kitas klausimas. Kągi aš darau, jūs paklausėte, kad pagerinčiau situaciją. Na dabar e, dėl to informacijos slėpimo, dėl juodinimo, dėl, ta prasme, dėl jos, e, dėl konfidencialios informacijos neskelbimo. Iš tiesų, e, Olafo ataskaitos turi būti teikiamos ir laiku, ir, šita, ir, ir siekiama vengti, vėluoti teikti tas ataskaitos, reikalaujame vis dėlto laikytis visų taisyklių. Ir generalinis direktorius kaip tik buvo paprašytas parengti atitinkamas taisyklės, pateikti jas priežiūros komitetui, kad jie pakomentuotų tas taisyklės. Ir Olaf tarnyba negavo jokių komentarų dėl šių taisyklių ir tos taisyklės buvo priimtos. Bet bet kokiu atveju dabar mes turime aiškiai, aiškias taisyklės, kurią informaciją reikia uh, užjuodinti, tai yra panaikinti. Tai yra asmens duomenis, tai yra susijusių asmenų duomenis arba liudininkų duomenis. O dabar kalbant apie tas rybinės vertės, aš manau, kad čia iš tikrųjų mes nesusišnekame. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad 2008 metais senasis priežaros komitetas pasiūlė nustatyti tam tikras rybinės vertės, atliekant OLAF tarnybai tyrimus. Tai buvo priežaros komiteto rekomendacija tuo metu. Ir OLAF tarnyba įgyvendino tas rekomendacijas. Naujos taisyklės pakeitė situaciją, nes Ši labai paprasta procedūra, deminimis taisyklės procedūra, kuri taikoma deminimis taisyklė, tai būtent tam tikrai tyriamai veiklai, e, buvo e, pagrista ir pritaikyta prie tam tikrų kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kam yra perdodama byla, ar nacionalinės, nacionalinės teisės, teisėsaugos institucijoms, ar e, Olafo tarnybai. Tai čia proporcingumo e, principas taikomas ir taip pat taikomas atitinkamos taisyklės, kurios e, reglamentuoja e, finansinį poveikį tokių tyrimų. Tai yra, ar tie tyrimai brangus, ar ne. taip pat e, solidarumo principas taikomas tokiais atvejais, nagrinėjant bylas. Taigi, remintis tomis taisyklėmis, Olafo e, tarnyba padidino tyrimų skaičių, ypač e, muitinių ir struktūrinių fondų srityje. 2012 metais apie 180 tyrimų buvo atlikta 186, man atrodo, jeigu teisingai prisimenu, buvo tyrimai atlikti šiuose srityse. Taigi du kartus daugiau negu 2011 metais, tris kartus negu 2010 metais ir septynis kartus daugiau negu 2009 metais. Taigi skaičiai kalba už save. Dabar kalbant apie priežiūros komiteto išteklius ir pajėgumus. Na, aš pažiūriu dabar, kiek jie a, turi lėšų, kiek jiems skirta lėšų, tai yra, yra atskira biudžeto eilutė priežiūros komitetui, tai Olafo, tai yra tiksliau e, Europos e, Sąjungos biudžete numatyta, 2100 eurų. Bet priežiūros komitetas niekada iki galo neišnaudodavo jam paskirtų lėšų. Na, todėl tos lėšos sugrįždavo ES biudžetą. Toks yra faktas. O kalbant apie žmogiškuosius išteklius, priežiūros komitetas teigia, kad jiems reikia vieno papildomo asmens vykdyti savo veiklai. Ir šis klausimas dabar kaip tik yra nagrinėjamas. Manau, kad greitai iš tiesų bus išspręstas šis klausimas ir priežiūros komitetui bus priskirtas dar papildomas žmogus. Tai yra sekretoriatė, jisai dirbs. Tai čia siekiant pagerinti darbo kokybę ir atlikti geriau jiems, e, tai yra tam komitetui priskirtas funkcijas. Dabar kalbant apie šitą asminę, esminę problemą, tai yra mm, pagrindinių teisų apsauga. Aš manau, kad e, šioje salėje nėra asmens, kuris manytų, kad e, pagrindinių teisų apsauga yra nesvarbus dalykas. Mes visi sutinkame su to, kad iš tiesų reikia apsaugoti šias pagrindinės teisės. Tačiau kaip mes savo darbe galime E, apginti tas teisės, mes ieškome įvairiausių tinkamiausių būdų. Taigi dabartinėje procedūroje ir e, naujajame OLAF reglamente yra numatyta e, labai aiškių taisyklių, kurios yra skirtos pagrindiniams teisėms ginti. Ir tam yra numatytos konkrečios taisyklės būtent šiame reglamente. Tačiau aš manau, kad šiuo atveju yra labiau svarbesnis vis dėlto e, sisteminis požiūris. Tai, tai yra, kaip vyksta pats procesas, kaip užtikrinamas pačiame procese šitas e, pagrindinių teisų gynimas. Mums būtina turėti tokias taisyklės, kuriuose atsispindėtų visi, visi poreikiai, taigi būtent susiję su pagrindinių teisų apsauga. Šiuo atveju e, kyla klausimas, e, e, kągi, kokias funkcijas atlieka priežiūros komitetas, gindamas tas teisės ir teismai. Remiantis nauja sistema, priežiūros komiteto vaidmuo yra numatytas toks, kad jis sistemiškai vertins potencialias problemas apsaugant pagrindinės teisės. Bet bet neanalizuos kiekvieno, kiekvienos atskiros bylos. Na, tai yra o, nu, tokie įsipareigojimai šio priežiūros komiteto remiantis senuoju ir naujoju reglamentu, bet galtinį sprendimą vis dėlto priims teismai. Taigi teismai atlieka visą įvertinimą, ar buvo laikomasi pagrindinių teisų apsaugos atliekant OLAF tyrimą. Čia aš taip jau pasakiau įžanginėje kalboje. Ir jūs žinote apie tas bylas, ypač senas bylas šioje e, srityje, kai teismas priėmė aišku sprendimą. Ar buvo laikomasi pagrindinių teisų ar ne. Na, nu, ir buvo įmamas atitinkamų priemonių sankcijų. Tai yra e, OLAF e, tarnyba ir generalinis direktorius ėmėsi tinkamų korekcinių priemonių. Na, iš esmės e, priežiūros komitetas yra institucija, kaip tik atsakinga už atitinkamus vertinimus. Tai būtent ar laikomasi pagrindinių teisų apsaugos. Tai reiškia, kad OLAF priežos komitetas tiesiogiai dalyvauja tyrimuose. Tai numatyta ir reglamente. Tai konsentuojamoje dalyje, 18 konsentuojamoje dalyje yra draudžiama visiems, tai yra konstitucijai visoms institucijoms ir priežiūros komitetui dalyvauti tiesiogiai atliekamame tyrimė. Taigi tokia pas mus yra sistema. Aš manau, kad tai yra teisinga sistema, nes kitų atveju nebūtų užtikrintas uh, testinumas ir, ir tinkamas darbas. Kitu atveju, jeigu mes norėtume, kad priežos komitetas įsitrauktų į tiesioginius tyrimus, tai reikėtų permodeliuoti visą sistemą. Uh, Yeah, thank you very much. Ačiū. Kitas sąrašė yra Ines Ajala Sender. Ačiū, pirmininkė. Pone, šiemet atsiprašau, bet turėsiu greitai išvykti, nes turiu uh, sudalyvauti trilogo posėdėje dėl transeuropinių tinklų. Dėl to iškart ir užduosiu Jums klausimą. Dėkoju labai už pateiktą mums informaciją. Dėkoju už, už tai, kad suteikėte galimybę surenkti šias diskusijas. Aš norėjau daugiau šiek tiek informacijos gauti tam tikrais klausimais. Jūs puikiai žinote, kad viena pagrindinių problemų čia yra uh, ta, tas blogai pagarsėjęs vadovas, kuris buvo renktas, perrenktas, performuluotas ir panašiai. Ir niekuomet į tą vadovą nepateko, nebuvo aptariamas visas Olafo personalas. Nes Olafo personalas turi atlikti savo darbą ir jie turi būti tam tikrą prasme apsaugomi, kad jie galėtų, kad jie neatsidurtų sudėtingose situacijose. Taigi turime pasirūpinti, kad jie būtų apsaugomi lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie atlieka panašų darbą valstybėse narėse. Tie ISIPS pagarsėję irgi turi turėti kažkokį tai teisinį statusą, mes turime to reikalauti drąsiai, tam, kad būtų užtikrinamos garantijos ne tik tiems, kurie yra tyriami, bet ir tiems, kurie atlieka tą tyrimą. Taigi turi būti kal turi būti kalbama ir apie Olafo darbą, ir apie tuos, kurie yra tyriami. Nes jeigu pažvelgtumėme į dabartinę situaciją ir jeigu turėtumėme piliečiams paaiškinti, kaip viskas veikia, nebūtų lengva tą padaryti. Pavyzdžiui, daly atveju buvo tų, kurie nukentėjo, kurie nutylėjo, kiti kreipėsi į teismą. Dažnai bylos užtrunka metus, prarandamos įmonės ir orumas. Taigi, kartais galbūt ir priimamas palankus sprendimas, bet viskas vyksta per vėlai, jau tas sprendimas niekam nėra reikalingas. Taigi, e, turi būti suteikiamas teisinis statusas e, ISIPS. Ir taip pat turi būti užtikrinamos Olafo personalo teisės, nes jeigu jie dirba, jie panašo, dirbtų panašų darbą valstybėse narėse, juos gintų teisėjas. E, nes dabar situacija visiškai kitokia. Yra komisija, kiti įsitraukė į tą procesą, o valstybės narėse čia jau būtų teisėjas, kuris užtikrintų tą apsaugą. Taigi, man atrodo, svarbu drąsiai, narsiai kažko imtis, nepaisant visų pagerėjimų, kol nėra aiškus statusas, problemos išlieka. Dabar kalbant apie priežiūros komitetą, mes kas kart apie tai kalbame, kai tik kalbame apie Olafą yra naujas direktorius ir dėkoju poniai Greslį, nes prieš tai ji, anksčiau ji pasisakė prieš, bet dabar ji supranta, kad tas komitetas yra būtina, būtinas organas, turint omenyje, kad Olafo statusas yra labai keistas. Ir tokio pobūdžio toks priežiūros komitetas yra absoliučiai būtinas. Toks komitetas užtikrina Olafo nepriklausomumą, kad Olafas galėtų efektyviai ir veiksmingai dirbti. Taigi šis priežiūros komitetas yra labai svarbus. Parlamentas visuomet teigia, kad jie turi teisę, komitetas turi teisę pareikalauti bet kokios tyrimo bylos, jeigu nori. Tai nereiškia, kad visas tas bylas jie turi peržiūrėti, bet teisę susipažinti ir e, pareikalauti informacijos ar bylos medžiagos jie, jie turi. Pažiūrėti, ar Olofas tinkamai atlieka darbą. Kartais, kaip žinote, tie, tos bylos nusėda stalčiuose ir jos ištraukiamos tik tam tikrų momentų dėl ne visuomet teisingų priežasčių. Na ir priežiūros komitetas yra vienintelė institucija, kuri gali užtikrinti nepriklausomumą. Ir tas komitetas nuramina ir mūsų Europos parlamente, kad tinkam, atliekama tinkama kontrolė ir priežiūra. Uh, kad e, nekils jokių problemų su Olafo darbu. Taigi, vietoj to, kad mes kvestionuotumėme šio komiteto statusą, tiesiog sąžiningai leiskime tam komitetui tęsti savo atliekamą darbą tam, kad komitetas galėtų gauti prieigą prie bylos medžiagos ir galėtų nuspręsti, ar vilkinama, ar nevilkinama, kodėl medžiaga padėta į lentyną ar panašiai. Visą tokią informaciją jie turi gauti. Ir paskutinė mano mintis yra štai kokia. Kaip žinote, vyksta trilogas dėl darbo taisyklių. Dėl e, personalo darbo taisyklių, aš, ponė Greslė, manau, kad reikia mm, keisti šį beitą, bet nuo, nuo daly atvejo iš tiesų paaiškėjo, kad reikalinga šį beitą tobulinti. Ir ar jūs galėtumėte patikinti, kad e, ta priežiūra vyks? Nes labai svarbu, kad vėl nesusidurtumėme su tokia byla kaip e, daly atveju kai yra iš tiesų kyla rizika visai tai, visam tam sunkiam darbui, kurį atlieka mano kolegos šiame komitete. Jeigu viskas vyksta sklandžiai, puiku, Olafas yra geriausia organizacija, sažiningiausia organizacija, bet jeigu kažkas nepavyksta, tuomet e, kyla daug problemų ir mes to norime išvengti. Taigi svarbu, kad būt, turėtumėme tinkamą instituciją kovojančią su nusi, vidaus nusikal, vidiniais nusikaltimais, sukčiavimu, uh, Nes kalba eina apie Europos Sąjungos pinigus, mes norime, kad nebūtų sukčiauma, bet norime, kad ir būtų užtikrinamos žmonių teisės. Taigi tokia yra situacija ir daly atvejais išryškino tas sudėtingas problemas. Ačiū, yra dar daug kolegų, kurie nori pasisakyti, pakviesiu e, kitus kalbėti. Dabar ponas Pipa. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai. Europos Sąjunga, kalbant apie jos finansinius e, veiksmus, e, dažnai kritikuojama įvairiais atšvilgiai ir aš manau, kad e, kai kalbame apie mūsų priežiūros galimybės ir ko, galimybės kovoti su sukčiavimu, susidurėme su turime, turime nebejoti egzistuojančia sistema, tokios kovos sistema, visiškai nebejoti. Priešingo atveju artimiausių rinkimų metu gali uh, tekti aiškintis prieš mūsų rinkėjus, kaip mes iš viso įgyvendiname tą europietišką idėją. Ir per pastarąsias savaitės, kai po visų tų įvykių, aš, man susidarė įspūdis, kad mes uh, čia sukamės tame pačiame uždarame rate ir neatsižvelgiame į tos realius faktus e, iškėlus kaltinimus daly. E, tie faktai šiandieną, e, tie, šie, tie faktai yra visiškai, dabar nevaidina jokio vaidmens mums, mūsų vertinime, situacijos vertinime. Pone komisijos nary, ar jūs manote, kad tyriant E, e, kalbant apie tyrimus ir e, kalbant apie komisijos nario dalį atleidimą, viskas vyko teisiškai ir teisėtai. Ar jūs kaip komisijos atstovas laikotės tos nuomonės, net ir žinodamas, kokia yra priežiūros komiteto ataskaitos išvada? Ar nematote jokio, ne, ne, jokių neteisėtumo požymių? Kitas dalykas, jūs sakėte, kad daugelis problemų gali būti susijęs su tuo, kad mes pereiname nuo senosios e, tyrimų e, procedūrų sistemos prie naujos. Jūs matote, išvelgėte problemas tame pereinamajame procese. Tačiau, žvelgiant ir tą senąją, e, į tą senąją sistemą, kai buvo manipuliuojama liudininkų parodymais, buvo klausomasi jų telefoninių pokalbių, Ir e, kai e, daugelį dalykų nuslėpė e, kompetentingi pareigūnai, komisijai nebuvo teikiama tam tikra informacija. Ar tai yra toleruotini dalykai? Ar tai yra toleruotini tyrimo metodai, net ir remianti senąją sistemą? Ar jie buvo pateisinami? kur konkrečiai jūs išvelgiate tos senosios sistemos, senų, senųjų procedūrų problemas ir ar jūs iš tiesų manote, kad sie, tie senieji, e, senosios procedūros prisidėjo prie to e, nusikalstamų veiksmų? Ar jūs iš tiesų galite tam su to sutikti? Viskas įvyko 2012 metais ir aš buvau e, pranešėjęs, e, rengiau pranešimą dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir visiškai nesuprantu, kad jūs tiek, nekon, tiek taip nekonkrečiai reaguojate į kaltinimus, jūs nekalbate aiškiai. Tie kaltinimai yra tikrai didžiuliai, esminiai, dramatiški. Mes visi pasislėpėme už bendro pobūdžio pastabų. Jūs sakote, kad norite, e, kad būtų elgiamasi konstruktyviai, nereikia kalti, e, e, svaidytis kaltinimus. Reikia kaltinti, reikia kelti tos kaltinimus, jeigu jie yra pagristi. Todėl aš labai prašyčiau daug konkrečiau sureaguoti į mūsų pastabas ir priekaištus ir sustelkti konkrečiai į tą atvejį, kasgi tiksliai įvyko, kai kalbame apie tas e, tyrimo procedūras ir jų pažeidinėjimus. Pirmininkas, dar vienam kolegai suteiksiu žodį, ponas Balčytis. Taip, ačiū, gerimas pirmininkė. E, ačiū komisarė, kad iš tikrųjų ryžotės ateiti į gana tokį nelengvą klausimų svarstymą. Taip, iš tikrųjų, daug kas čia buvo pasakyta ir, ir matyt kartuotis būtų labai jau sudėtinga. Tik esmė yra viena, kad mes iš beveik jau metus laiko diskutuojam, aiškinamės ir tiesiog <clears throat> mūsų komitete neberandam bendro sprendimo vardiklio. Ir jūs iki šiol kažkaip, nu, kaip komisaras, kuriam yra patikėta vis dėlto tokia galinga institucija kaip Olafas, kovoti su sukčiavimu, iki šiol, e, mano supratimu, taip likti stovėti nuo šalyje. Aišku, iš šios dienos e, pasisakymų aš supratau, kad jūs puikiai suprantat, kad tai yra jūsų atsakomybės rytis ir galbūt mes ateityje galėsim išvengti tam tikrų nesusipratimų, ką jūs ir buvot paminėję savo pasisakymę, kad galbūt jūs aiškiau išaiškinsit tiek Olofo tarnybai, tiek priežiūros komitetui, kur jūs tikrai labai puikiai išaiškinot jų funkcijas ir ką jie turi daryti, kad ateityje tokių nesusipratimų nekiltų. Taip, mes daug ką reformuojam ir jūs pats labai daug prisidėjot prie šitų reformų, bet šiandieną ta situacija, kurie eina nuo daly, reikia prisimti tam tikrą nu, tokią politinę atsakomybę matomai ir Europos komisijos e, komisarui, kuris neinformavo savo vadovo, pirmininko kad tokiais atvejais nėra labai gerai iš anksto nuteisti vieną ar kitą žmogų. Jisai paprašė atsistatydinimo arba tai pasiūlė tą, o mano supratimu jūs turėjot pasitarti su, su Olofo vadu, su priežiūros komiteto irgi e, žmonėmis ir to nebijoti daryti ateityje. Todėl mano klausimas būtų toks, kadangi aš pats e, esu vadovavęs ir jūs taip pat Ar jūs buvot e, susikvietęs pas save į kabinetą e, Europos komisiją tas dvi institucijas, kurios daugiau negu metai laiko nesutarė tarpusavyje dėl, pagrindė eina dėl funkcijų netitikimo. Vieni įsivaizduoja, kad turi teisę tikrinti bylas, bet kokias ir bet kaip. Kiti įsivaizduoja, kad jo, jie to negali daryti Ir mano supratimu iš čia ir yra konfliktas, galbūt, kad ir mes, e, Europos parlamento nariai ir biudžeto kontrolės komiteto nariai, galbūt e, ne visiškai pilnai esame informuoti iš tikrųjų, kaip mes ateityje turėtume melktis vieno ar kitų bylos atveju. Tai mano būtų tikrai palinkėjimas, kad ateityje e, būtų tas toks bendras susodinimas prie stalo ir įsiaiškinimas tos problematikos. Aš manau, kad ir mūsų komitetui ateityje būtų žymiai lengviau daryti ne tik tas reformas, bet ir elementariai kalbėtis dėl, dėl, ne dėl to, kodėl yra nesutarima dėl vieno ar kito politinio klausimo, o kalbėtis apie iš tikrųjų reformą ir kaip greičiau ir kuo daugiau būtų išaiškinta e, mokesčių sukčiavimo atveju, kas yra šiandieną problema, manau, kiekvienoje ES valstybėje. Ačiū. Ja, vielen Dank. Thank you very much. Ačiū. Na, man atrodo, tie laikas dabar gal atsakymams, komisarė. Ačiū. Pirmiausia, <clears throat> klausimai susijęs su vidinėmis procedūromis. Buvo keletas klausimų susi, su tuo susijusių. Man atrodo, kad labai svarbu, kad šis parlamentas patvirtintų tai, dėl ko buvo deramasi devynerius metus. Devynerius metus iš viso buvo deramasi. Ir tas pasiūlymas, dėl kurio buvo susitarta su taryba, jame yra aiškios taisyklės, dėl reguliavimo ir tokiu būdu Olafas gali jau patvirtinti gyvendinimo priemonės. Žinome, kad tyrimų srityje viskas vyksta gan dinamiškai ir turime palikti lankstumo Olafui, kad Olafas galėtų prisitaikyti ir pakoreguoti taisyklės ateityje, jeigu pasikeistų situacija. Tačiau pagrindiniai principai, jie yra įtvirtinti reglamento projekte ir tai buvo kompromiso išdava tarp tarybos ir šio parlamento. Ir aš manau, kad būtų puiku, jeigu galiausiai reglamentas būtų patvirtintas. Tokiu būdu būtų išspręstos stabilumo problemos. Toliau kalbant apie prieigą prie informacijos. Man atrodo, kad aš jau apie tai kalbėjau, kalbėjau apie E, bylų tvarkymo sistemą. Vėlgi, aš paprašiau priežiūros komiteto, kad jie pateiktų savo pasiūlymus, kaip jie norėtų pagerinti darbinius susitarimus dėl prieigos prie bylos medžiagos. Ir kai priežiūros komitetas pateiks savo viziją, dėl to, kaip būtų galima pakoreguoti tuos e, darbinius susitarimus, tuomet konstruktyviausia būtų pakviesti Olafo generalinį direktorių ir priežiūros komitetą, susėsti jiems kartu ir susitarti dėl bendrų konkrečių taisyklių ir daugiau nesiginčyti dėl to, ar pateikiama pakankamai informacijos ar nepateikiama pakankamai informacijos. tais atvejais, kai priežiūros komitetas pateikė prašymus dėl informacijos atskleidimo. Dar viena bendra pastaba. Ponas Piperis e, uždavė šį klausimą. Man atrodo, kad labai svarbu daryti skirtumą, išsiaiškinti, kas yra tas Olafo nepriklausomumas ir būtų labai blogai, jei aš pats ar kažkas iš išorės įsikištų, kištųsi į tyriamąją Olafo veiklą. Dėl to turime palikti teisę teismams nuspręsti. Dabar turime du teismus - Europos teisingumo teismą ir Maltos teismą, kurie ir sprendžia šią bylą. Taigi, kaip dabar politikai galėtų teikti politinius vertinimus e, tokiu atveju? Ne, teismai turi nuspręsti, ar vienas ar kitas veiksmas buvo teisingas ar neteisingas ir ar buvo laikomasi pagrindinių teisų principų ar ne. Nes priešingų atveju mes kištumėmės į uh, Olafo nepriklausomumą. Mes, politikai, kita vertus, privalome tobulinti taisyklės. Ir žinoma, komisija yra pasirengusi dirbti su parlamentu, tobulinant taisyklės. Ir tokia yra mūsų prievolė. Tačiau kištis į konkrečius labai specifinius klausimus ir bylas politikams, jau reikštų tiesioginę intervenciją į tyriamąją veiklą, kurią vykdo Olafas. O tai draudžiama. Ta draudžia taisyklės, kurias patvirtino šis parlamentas ir taryba. Taigi dėl to tiesiog negaliu komentuoti tų specifinių klausimų susijusių su daly atveju. Nes tos pastabos bus panaudotos teismo procedūrose. Pažvelkime į ankstesnius atvejus, apie į tai, kaip elgėsi anksčiau komisija. Tada tai bumerangų atsisuko prieš komisiją ankstesniais atvejais. Taigi mes turime išsaugoti Olafo nepriklausomumą, o teismai ir nuspręs, ar laikomasi buvo taisyklių ar ne. Ponas Balčytis uždavė klausimą dėl informacijos komisijos pirmininkui, jeigu teisingai supratau. Man atrodo, kad čia irgi buvo susipratimų interpretuojant situaciją. Visos įprastinės procedūros visose komisijos tarnybos yra tokios, kad komisijos generalinis sekretorius yra informuojamas apie kokią tai specifinę situaciją. Rolofo generalinis direktorius veikia pagal procedūras, kurių laikomasi komisijoje ir tada generalinis sekretorius ir turi informuoti komisijos pirmininką apie šį konkretų atvejį. Ir e, čia buvo kažkokių tai nes, nesusipratimų, inter, neteisingų interpretacijų. Todėl, kad generalinis sekretorius, generaliniam sekretoriui buvo uždrausta informuoti pirmininką. Netiesa. Tai yra svarbus klausimas. Olafas teigia, kad kai jie informavo pirmininką, kai informuoja pirmininką, generalinis sekretorius turi informuoti komisijos pirmininką, kad jis negali atskleisti tos informacijos niekam, įskaitant ir savo komisarus. Tai irgi yra viena esminių taisyklių, nes jeigu mes darysime prielaidą, kad Olafas informuoja atitinkamą komisarą apie kiekvieno tyrimo detalės, tuomet tai bus visiškai neprimtina, nes tai reikš politinę interferenciją, politinį kišimąsi į tyrimąją veiklą. O niekas, mano manimu, nenori, kad toks, toks komisaras tada būtų labai galingas, turi, turė, turėdamas tokius tokias galias ir galėdamas gauti bet kokią informaciją, kokią tik turi Olafas. Taigi aš manau, kad dabartinės taisyklės ir ypač naujosios taisyklės, dėl kurių susitarėme, jeigu jos bus patvirtintos, tuomet bus numatytos naujos specifinės priemonės ir tai užtikrina galių pusiausvyrą. Ir taip ir turėtų būti. Labai trumpai. Pone komisarius, labai galingas komisaras. Mano klausimas štai koks. Pagal jūsų atsakomybę jūs turėtumėte informuoti savo bosą, savo vadovą, tai yra komisijos pirmininką, apie kiekvieną atvejį, kuris yra susijęs su jūsų kolega kitu, su kitais komisarais. Mano to, toks vertinimas, mano tokia nuomonė. Ir žinau, kad tai yra tiesa. Vienas svarbesnių mano klausimų buvo štai koks. Ar jūs pakvietėte abi institucijas iš Olafo, pavyzdžiui, generalinį Olafo direktorių ir priežiūros komitetą į savo kabinetą, kad būtų išsiaiškinta situacija? Ar jūs tą padarėte, jūs pakvietėte juos? nes jūs esate atsakingas už šios įstaigos darbą. Labai trumpai. Well, on, on, on the first, uh, question, that... Atsakydamas į pirmąjį klausimą, man atrodo, jau atsakymą aiškiai pateikiau. Pagal dabartinės taisyklės Olafas turi informuoti atitinkamos institucijos vadovą. Uh, šiuo atveju pagal vidinės komisijos taisyklės buvo, turėjo būti informuotas generalinis komisijos sekretorius. Ir tuo atveju generalinis sekretorius informuoja e, komisijos pirmininką. Taigi, tų taisyklių buvo visiškai, visapusiškai laikomasi šiuo konkrečiu atveju. O dėl to dėl Olafo ir priežiūros komiteto. Aš reguliariai su generaliniu, generaliniu direktoriumi susitinku, su juo, jo komanda, kartą per mėnesį mažiausiai. Ir susitikau su priežiūros komitetu gegužės 14 dieną, taip pat kovo mėnesį. Ir mes aptarėme šias problemas prireikus aš aišku galiu juos pakviesti ir bandyti surasti sprendimų, jeigu jie negali tarpusavį susitarti. Ja, Dank, äh, drei... Ačiū. Toliau kalbės kolega Ga... da, Gaja, po to Stas ir pana, ponės Kreslė. Taigi prašau, Jens Gaja. Ačiū. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, ačiū už jūsų pasisakymą dėl kai kurių dalykų norėčiau pasakyti, kur mes šiame komitete sutarėme, o kur yra nuomonių skirtumų ir kur mes sutarėme su jumis. Puiku, kad jūs konstatuojate. E, e, pagaliau įmama konstatuoti, ar buvo patai pažeidžiamos pagrindinės teisės ar ne ne jūs ir ne Europos parlamentas ir Europ, EPP e frakcija turi tokius dalykus E, konstatuoti, tą daryti turi teismas. Aš tą nuolat kartoju, ir, e, tačiau aš esu gana vienišas šit, su savo tokia nuomonė. Na, bet aš šito nesibaiminu. Tačiau yra gerai girdėti ir iš jūsų pusės šį dalyką. E, be abejo, e, aš nesu, e, nenoriu to pasakyti, kad ginu poziciją, kuomet stengiamasi slapstyti tos asmenys, nusikaltusius asmenys, juos kažkaip pateisinti. Taip pat yra E, yra pageidautina, kad jūs darytumėte įtaką e, tiems e, nesutarimams, tengiantis juos išspręsti, nesutarimams tarp priežiūros komiteto ir OLAF generalinio direktoriaus. Mes visuomet jau praeitie sakydavome, jog OLAF daugiau per darbuotojų skirtų tyrimo veikloje ir tas ir buvo padaryta. Ir netgi mažin, mažin, sumažinus priežiūros komiteto personalo E, skaičių. Žinoma, tai nėra priimtinas dalykas, priežiūros komiteto negalima karpyti, e, jisai turi tinkamai vykdyti savo kontrolės ir priežiūros e, funkcijas. Taigi yra akivaizdu, kad Olafo priežiūros komitetas tiek turi turėti pakankamai tiek žmogiškų, tiek ir finansinių išteklių. Tai yra visiškai neginčytinas dalykas. Mes taip pat jau anksčiau diskutavome apie tai, kad komisija, tuomet, kai e, kalbama apie komisijos, e, e, komisija planuoja savo personalo panaudojimą įvairiems klausimams spręsti. Veiklos funkcijas atliekantis personalas nebūtų karpomas, kai, kai yra kalbama apie OLAF funkcijų atlikimą. Taigi OLAFo priežiūros komiteto personalo klausimas čia nekelia jokių abejonių. Tie ištekliai turi būti tinkami, pakankami. Tai aš manau, kad mes visi norime, kad Olafo priežiūros komitetas tinkamai vykdytų savo funkcijas. Taip pat Olafo vykdomas informacijos slaptinimas E, e, turėt, yra nesuderinamas su, tai yra suderinamas su pastangomis apginti e, žmogaus teisės. Tačiau, aišku, mes negalime toleruoti to fakto, kad Olaf tiesiog mums pamojuoja lapelius su slapta informacija ir, tarsi, ir jo tarsi prisidengia netinkamai atlikdamas savo užduotis. Uh, bendradarbiaujant Olafui ir priežiūros komitetui dar reikia kai kurios dalykus išspręsti, tačiau kai ką mes jau esame išsprendę. E, priežiūros komiteto ataskaitoje mač, išvelgiau e, pri, konstatavimą, jog jau e, yra pasiekta gerų pos, pokyčių, tačiau aišku, kai kurios dalykus dar reikia E, santykiuose su Tarpolovo ir priežiūros komiteto supaprastinti, o galbūt tai net nėra įmanoma. Na, bet aš manau, kad galime daryti išvadą, jog e, reikia konstatuoti, jog yra sisteminių problemų, kurios yra tikrai esminės. Taip yra sakoma priežiūros komiteto ataskaitoje, tačiau aš su tuo galbūt net būčiau linkęs nesutikti. Tačiau E, reikia stengtis užtikrinti, kad vienas e, šios e, institucijos organas ištikrintų tinkamą savo darbą, o kitas, ki, kitas išsaugotų priklau, ne, savo nepriklausomumą. Tai yra, aišku, labai sunkus uždavinys ir kolegija Kreslė čia yra pateikusi apokaliptinius pasiūlymus ir jie ne, panašu E, nėra visiškai realistiški. Olaf yra mums labai svarbus ginklas e, kovos su korupcija srityje, taigi mes turime jam padėti. Dėl ribinių verčių turbūt niekas šiame komitete nepritartų, kad Olaf pradėtų tyrimus tik tai nuo tam, tikros, e, tam tikro kritinio taško. Aš nemanau, kad e, Europos parlamentas tą leistų daryti, jeigu būtų imtasi keisti tokias taisyklės. Ir reikia pasakyti, jog net ir nėra konkrečios tą nustatančios nuostatos, kurią būtų galima taip vienareikšmiškai interpretuoti. Tačiau manau, kad čia reikia uh, aiš, situacijos aiškumo ir e, reikia išsiaiškinti, kaip tiksliai, e, pagal kokius e, kriterijus taikyti tą taisyklę, kokia konkrečiai ta taisyklė turi būti ir mm, mm, jeigu Europos, Europoje sukčiaujantis asmenys gali, tik, gali tikėtis, kad e, dėl jų veiklos padaryta žala nesiekia vieno milijono eurų, dėl to jie nebus nubausti ir nebus atliekamas tyrimas, tuomet tai aišku yra absoliučiai e, e nepriimtina mintis, reiškia yra kažkas negerai. E, Taip pat noriu pasakyti, kad Olafo priežiūros komitetas tam tikrais atvejais turi turėti galimybę atskiras ataskaitas išanalizuoti, kad išsiaiškintų, ar tiksliai, teisin, tinkamai veikia sistema. Tačiau kita vertus mes negalime leisti, kad e, Olafo priežiūros komitetas e, nagrinėtų ir tikrintų kiekvieną atskirą atvejį. Kai kurie kolegos to panašu nori, Tačiau manau, kad Olafo priežiūros komitetas, e, kalbant, turint omenyje jo išteklius, net ir nepajėgus būtų tą daryti, bet to tai ir ne, neįeina jo funkcijas. Ir čia panašu, e, aišku, e, tai su to susijusios tam tikros sisteminės problemos, kurias, ponia komisijos nary, mano manimu, reikėtų koregu, e, kažkaip spręsti, koreguojant taisyklės. Dabar, ponas Tas. Dank u, voorzitter, collega's. Meneer de commissaris, ik zat. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Pone komisijos nariai, aš praėjusią savaitę sėdėjau plenarinėme posėdėje ir mes kalbėjome apie sušiavimo mokesčių srityje, apie mokesčių rojus ir apie sukčiavimo mokesčių srityje. Ir jūs dalyvaujate taip pat šiame posėdėje, jūs pasakėte savo kalbą, aš galėjau reaguoti į ją. Na, aš bent jau pajutau, kad mes suprantame vienas kitą tuo metu. Bet dabar, iš esmės, aš jūsų nesuprantu. Jūs elgitės kaip Pontijus pilotas. Jūs nusiplaunate rankas. Aš čia išklausiau jūsų pranešimą apie priežiūros komiteto narių darbą ir kompetenciją Ir man šitą informaciją, kurią jūs pateikėte, sukėlė susirūpinimą. Na, galbūt jūs, aiškiai, nepasakėte. Čia aš ne apie žodžius e, kalbu, bet apie jūsų toną, kaip jūs kalbėjote apie šitą priežiūros komitetą. Jūs pasakėte apie šį komitetą. Na, galbūt e, panas Baroso jums irgi pritarė. Jūs e, tarsi teiktumėte, kad priežiūros komiteto nariai yra naudingi idiotai. Nors iš tiesų tai yra labai naudingi žmonės, jie labai protingi žmonės, kompetitingi žmonės, tai yra teisėjai, tai yra teisininkai, kurie labai daug nuveikė praeitie, sukaupė daug patirties. Ir jie dar papildomai laiką savo aukoja, kad galėtų kažką pataisyti OLAF tarnyboje. Mes uh, kalbėjome tuo metu e, tame posėdėje apie uh, biudžeto patvirtinimo apie dalį bylą ir jūs sakėte, kad Olafo tarnyba yra nepriklausoma, vykdo savo tyrimus nepriklausomai. Ir šiame parlamente nėra ne vieno parlamentaro, kuris reikalautų, kad jūs įsikištumėte į vykstantį tyrimą. Žinoma, mes to neprašome, tai yra akivaizdu. Tačiau, jeigu mes pažiūrėtume į dalį bylą, tai viskas buvo atiduota į dviejų teisėjų e, rankas. Ir jūs sakote, kad Olafo tarnyba atliko viską, kas buvo įmanoma. Atidė perdavė šitą bylą teismui. Tai vadinasi, jūs nusiplanote rankas. Jūs kaip Pontijos pilotas. Aš manau, kad komisijos užduotis yra pirmiausia ta, kad ji turėtų stebėti kaip, ir kontroliuoti, kaip laikomasi sutarties nuostatų. Vadinasi, jūs turėtume teikti ir pasiūlymus, teisėkoros pasiūlymus, bet jūs turite ir stebėti, kad būtų laikomasi sutarties nuostatų. Ir turite konkrečius įgaliojimus būtent šioje srityje. O čia mes kalbame apie labai subtilę bylą, apie jūsų kolegą. Jūs nusprendėte vis dėlto jo bylą perduoti teisėsaugos institucijoms. Tai būtų logiška, jeigu komisijos narys atsakingas už Olafo tarnybos veiklą, na, na gerai, jūs e, e, galbūt neturite visos informacijos, tačiau jūsų šefas bando jūs visai apginti. Ir Olaf tarnybos reglamente turėtų būti numatytos tokios nuostatos, kad visas tyrimas, tyriamasis darbas OLAF tarnyboje būtų atliktas tinkamai ir teisingai. Ir todėl, būtent todėl priežiūros komitetas turi būti susipažinęs su kiekviena byla. Na, kiekviena, sakykime, specifinė byla, kuri yra svarbi, apsaugant pagrindinės teisės. Na, šiuo atveju įsipainiojusi tą bylą ir generalinis direktorius OLAF tarnybos. Ir čia būtent todėl priežiūros komitetas ir iškėlė atskirus klausimus. Aš manau, kad ši byla ir apskritai e, sukčiavimo sritis turėtų būti labai rimtai traktuojama. Ir jūsų kaip komisijos nario pagrindinė užduotis yra būtent stebėti ir kontroliuoti OLAF tarnybos veiklą. O jums tuo atveju padeda ir priežiūros komitetas. Čia mes sutarėme, bet jau mūsų komitete, e, priežos komitetas turi kontroliuoti atitinkamas bylas, atitinkamas taisyklės Pirma, pirma, antrame, trečiame, ketvirtame savo žeminės kalbos punkte jūs yra nurodyti, e, kokios yra Olafo tarnybos užduotis. Tai, kad būtent reglamentas turi būti įgyventas, kad procesiniai veiksmai būtų atliekami tinkamai, kad būtų nepriklausomybė, būtų užtikrinta Olafo tarnybos. Tačiau nieko iki šiol neįvyko, siekiant įgyveninti tos punktus. Na, jūs atlikote, tiksliau, Olaf tarnyba atliko netinkamą tyrimą ir buvo medžiaga perduota teisėjui. Ir dabar šie abu teisėjai, kuriams perduota byla, turi priimti sprendimą. O jūs uh, tarsi sakote, kad nebuvo jokios problemos. Vyksta eilinis tyrimas. Taigi komisija yra sutarčių saugotoja. Todėl, kad kai tokiuose bylose perdodama medžiaga teismui, jūs turite ginti mūsų viešai interesą. Jūs turite išanalizuoti visas sisteminės problemas, dėl ko atsirado tokios bylos. 2012 metais, sakykime, kilo ažiotažas dėl pono dalį, Na, bet vėliau buvo pateikta ataskaita, kurie buvo nurodytos padarytos klaidos. Na, šioje priežaros komiteto ataskaitoje yra ir teigiamų punktų. Man būtų šokas, jeigu nieko teigiamo nebūtų atrasta Olaf veikloje. Žinoma, yra tų ir teigiamų dalykų, bet yra ir labai daug neigiamų. Todėl aš dabar pagalvoju, kokį vaidmenį atlieka komisijos narys, kuris turi kontroliuoti Olafo tarnybą. Jisai perskaito šitą, šitą Olaf priežiūros komiteto ataskaitą ir ponas Balčytis aiškiai paklausė, tai kągi jūs padarėte, ar nesuvedėte kartu šių dviejų institucijų atstovus. Ar jums pavyko, toks buvo pono Bačičio klausimas, atlikti tarpininką arba moderatoriaus vaidmenį, taikinant šias dvi institucijas? Na, ar jūs tik tai žiūrite iš viršaus, iš savo malūnsparnio ir e, sakote, gavome šiek tiek informacijos arba informacijos negavome? Na, žinote, jūs teisinatės, kad, sakykime, ankstesnio priežiūros komiteto buvo e, numatytos tos rybinės vertės e, ir jų laikomasi atliekant tyrimus, bet reikia dar pasakyti, kad bent jau viešumoje arba čia pas mus e, tos rybinės vertės turi būti pakeistos. Todėl aš norėčiau paklausti, ką jūs pakeisite ir ko imsitės. Olaf reglamentas yra irgi dar viena įdomi tema. Jūs paklausite, e, kągi e, aš kaip pranešėjas dabar norėčiau pasiūlyti. Aš ne visose e, darybose dalyvavau, tačiau bet kokiu atveju buvo kolegų, kurie dalyvavo visose posėdžiuose ir mes galime pasimokyti iš praeities. Iš daly bylos mes galime daug ko pasimokyti. Mano frakcija ir aš nesame pasirengę diskutuoti dėl naujo reglamento, kuris artimiausiams penkeriams arba dešimčiai metų turėtų numatyti artimiausius OLAF tarnybos veiksmus. Aš manau, kad vis dėlto mes turime pasimokyti iš praeities veiksmų ir susėsti su taryba ir komisija, nuspręsti, kaipgi mes spręsime šitą konfliktą tarp uh, priežiūros komiteto ir generalinio direktoriaus. Taigi tiek noriu pasakyti. Jo, äh. Ačiū, kolegai Stas. Mes turime dar papildomą darbo atvarkės punktą dėl OLAF reguliavimo. Ir, e, gal, bet galbūt mes dar, jeigu sutaupysime laiko, galėsime plačiau apie tai padiskutuoti. Ir, ir e, manau, kad šį e, metinės ataskaitos klausimą dar turės aptarti kolegė Greslė, nes jį paprašė žodžio ir po to ponė Sabavė. Ačiū. Dar kartą norėčiau pasisakyti, nes Beje, e, turiu pasakyti, kad Poncijus, Pilatus, e, e Poncijus Pilotas tikrai labai nekokį e, vaidmenį atliko, jis buvo kvailokas tas vaidmuo ir dėl to aš e, siūlyčiau jo neprisijimti. Man kitas klausimas labai svarbus, tai yra to neklaidingumo E, vaidmuo, niekada nedarančio klaidų vaidmuo. Manau, kad mes tokių turime du Europoje, tai yra e, popiežius, o kitas yra e, subjektas, tai yra Olafo generalinis direktorius. Jūs e, turite. E, e, aš, aš, no, aš noriu pabrėžti ir dar kartą pakartoti, kad e, Olafas nesilaikė e, reglamento ir nebuvo laikomasi e, e, Maltos e, baudžiamosios teisės nuostatų. Tai kai Olafas tenai vykdė savo tyriamosius veiksmus. Taip pat pagrindi, ES pagrindinių teisių hartijos nebuvo laikomas, buvo pasiklausinėjami pokalbiai, telefonų pokalbiai. Ir, um, Maltoje, e, vykdant tokius neto, ne, neteisėtus veiksmus, tai yra pažeidžiant privatų asmenų privačią sferą, privatumą, nu, pasiklausant telefonų pokalbių, pasit, pažeidinėjamos e, baudžiamosios teisės nuostatos, pagrindinių teisų hartija. E, tai yra dalykai, kuriuos mes negalime užmerkti akių. Ir tai ir, yra. Uh, panašu, kad dabar jau iškeliami visiškai absurdiški argumentai siekiant pateisinti tokius veiksmus. Aš žinau, kad jūs, jums dabar yra labai sunku, e, bet aš manau, kad jau dabar jums reikia kuo greičiau e, su, sumažinti iki minimumo patiriamą žalą. Priešingų atveju viskas bus tikrai, e, padariniai bus tikrai blogi, tragiški. Aš uh, Tikiuosi, kad e, per tuos e, kas mėnesinius susitikimus su Olafo atstovais, jeigu jūs taip teigiate, e, per tuos susitikimus, jeigu jūs jau kišatės į tą darbą, parodykite, kad jūs esate atsakingas komisijos narys, atsakingas už Olafo veiklą ir būtent tą atsakomybę ir prisimate. Būtų buvę puiku, jeigu jeigu mes būtume e, e, gavę laiku tą priežiūros komiteto ataskaitą. Pone komisijos nary, aš e, be jokios ironijos galiu pasakyti, kad šiek tiek kartais man jūsų yra gaila. Ir pažvelgus, žiūrint į tą faktą, kad priežiūros komiteto ataskaita taip ilgai buvo nuo mūsų slepiama, slėp, E, dabar girdžiu, e, dabar gavau informaciją, kad komisija pati gavo e, tą ataskaitą ir atitinkamą informaciją tik tai vasario mėnesį. Tačiau man tai yra apgailės, apgailės tautinas dalykas, nes jūs, kaip žolop atsakingas komisaras, turėjote laiku būti informuojamas ir laiku imti žingsnių. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisarė, kad atvykote. Turiu grįžti prie to, ką sakė kolega Gajeris ir kita kolegija, ponė Greslė, apie tuos epoka, apokaliptinius vertinimus. Ir panašu, kad kai kurie kolegos mano, kad priežiūros komitetas turi tikrinti visus Olafo tyrimus. Aš nemanau, kad kas nors iš mūsų šioje salėje yra toks naivus, kad pamanytų, jog priežiūros komitetas turėtų tikrinti kiekvieną Olafo tyrimą. Ir man tikrai tai nepatinka ir komisarė turiu štai ką pirmiausia pasakyti. Būtent to mums ir nereikia. Mums tikrai nereikia e, leisti dūmų ant stiklo. Žmonės juk žiūri į mus. Ir nekartą anksčiau sakiau šiame parlamente ir dabar dar kartą kartoju, tie žmonės, kurie mus pasamdė, jie klausosi šių diskusijų ir stebi, ir jiems tai nepatinka ir aš jų nekaltinu dėl to. Taigi klausimo komisarė jums neturiu, bet turiu tokį sąžiningą, labai didžiulį norą, kad jūs suprastumėte, jog šiu, šis atvejis yra labai svarbus Ir ar mums patinka ar nepatinka, vis tiek tai turės padarinių, politinių padarinių mums visiems, nepriklausomai nuo partijos, kuriai priklau, priklausome, ar frakcijos, kuriai priklausome. Taigi negalima į tai žiūrėti pro pirštus. Ir į tai reikia žiūrėti tinkamai. Ir išanalizuoti viską iš esmės. Tokia būtų mano pastaba. Ačiū. Savami. Ačiū kolegai Sabami Jau iškirtome nemažai kolegų, kurie pateikė klausimų, taigi komisijos nariai šią metą norėčiau jūsų paprašyti tarti žodį. Well, indeed, so many... Iš ties buvo daug klausimų. Gal horizontaliai juos aptarsiu. Pirmiausia, dėl tų ribų. Apie tai kalbėjo ponas Gairis ir ponas Tas. Čia yra viskas aišku. Tie skaičiai dar nereiškia ribų. Du 2012 metais 46 procentai visų tyrimų muitinės srityje struktūrinių fondų srityje buvo pradėti, nežinant, koks bus finansinis poveikis, arba tas poveikis buvo mažesnis nei ši riba. Tačiau vis tiek aš manau, kad yra priimtina, kad komitetas ir Olafas susėstų kartu ir pasikalbėtų, kaip būtų galima uh, gerinti tyrimų veiklos prioritetus ir tą aš ir pasiūliau, kai susitikau su priežiūros komitetu. Jeigu priežiūros komitetas tas taisyklės vertina kaip veiksmingas, tuomet, ne kaip neveiksmingas, tuomet galima tobulinti tas taisyklės. Bet dar kartą norėčiau pabrėžti, kad 2012 metais Olafas pradėjo dvigubai daugiau tyrimų šioje srityje nei 11-aisiais. 46 procentai tų tyrimų buvo pradėti, nežinant, kokių čia bus, kokių jie turi finansinių poveikių, arba tas finansinis poveikis buvo mažesnis nei numatyta riba. Tai reiškia, kad tyrimo politikos prioritetai yra susijęs su keliais kriterijais ir tų kriterijų pagrindų Olafas ir nusprendžia, ar pradėti ar nepradėti tyrimą ir be to sprendimas nepradėti tyrimo dar nereiškia, kad to niekas ir nedarys. Tai iš principo reiškia, kad tuo met byla siunčiama nacionalinėms institucijoms ir tada nacionalinės institucijos turi nuspręsti, ką daryti tuo konkrečiu atveju. Taigi Nėra nebaudžiamumo, kaip kažkas sakė. Procedūros yra aiškios. Ir jos veikia. Ir manau, dėl to yra daugiau aiškumo. Bet aišku, situacija nėra tobula ir jeigu reikia parengti papildomas taisyklės, nustatant tyriamosios veiklos prioritetus, tai tą ir padarykime. Aš pasiūliau ir priežiūros komitetui, ir generaliniam Olafo direktoriui tą padaryti. Taip pat manau, kad turėtumėme vengti nesusipratimų dėl tos frazės helikopterio vaizdas, vaizdas iš helikopterio ar, ar kaip kitaip bandytumėme čia apibūdinti priežiūros komiteto vaidmenį. Čia mes kalbame apie tai, kad priežiūros komiteto vaidmuo yra sistemingai vertinti tyriamąją Olafo veiklą, tačiau tai nereiškia, kad priežiūros komitetas nega, neturi, neturi teisės analizuoti konkrečias bylas. Priešingai, priežiūros komitetas turi panalizuoti konkrečias bylas tam, kad būtų galima padaryti sisteminės išvadas ir tam mes ir sukūrėme tuos darbinius susitarimus ir prireikus tuos darbinius susitarimus būtų galima tobulinti. Ir turiu pasakyti, kad aš ir raginu priežiūros komitetą būti aktyvesniam ir labiau vertinti, sistemingiau vertinti situaciją susijusią su tyriamąją Olafo veiklą. Nes jo vaidmuo išsiaiškinti, ar yra ar nėra sisteminių problemų. Dabar pono Bartstas klausimas dėl taisyklių ir reglamento ir mūsų vaidmens. Mes dėrėjomės dėl reglamento pakeitimo devynerius metus, kaip jau sakiau. Ir galiausiai pasiekėme politinio susitarimo. Tačiau, man atrodo, labai svarbu pakoreguoti tą politinį susitarimą tam, kad būtų žengiamas dar vienas žingsnis. Aišku, mes apie tai pakalbėsime, kai tarsime kitą punktą. Bet nepamirškime, kad veikia atitinkamos taisyklės ir yra labai sunku tikėtis, kad dėrybos, kurios vyko devynerius metus, galėtų užsibaigti per kelis mėnesius, pateikus papildomų pakeitimų reglamentui. Tikėtina, kad tiesiog reglamento iš vis nebus nes jeigu taryba nesusitars su pasiūlymais dėl pakeitimų, tuomet yra aiškios taisyklės, kurios tuomet reiškia, kad jeigu nėra susitarta per kažkokį konkretų laikotarpį, tuomet sprendimas nėra priimamas ir toks yra mūsų darbo padarinys devynerių metų darbo išdava. Bet tai nereiškia, kad negalime toliau tobulinti reglamento. Jūs irgi daugiau nei 200 klausimų mums, mums atsiuntėte apie įvairias konkrečias temas. Man atrodo, kad tas klausimynas yra dabar komisijos pareigūnų rankose, tų, kurie yra mm, atsakingi už tuos klausimus, taigi ieškom yra atsakymai. Ir aš manau, kad tie atsakymai galėtų ir būti mūsų tolesnio darbo pagrindas, tobulinant toliau Olafo reglamentą. Ir aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes dabar ir užbaiginėjame darbą dėl pasiūlymų, pasiūlymo įsteigti Europos prokuratūrą. Ir šis, pasiū, šis pasiūlymas, šalia jo dar ketiname imtis politinės iniciatyvos ir toliau tobulinti Olafo reglamentą. Bet labai svarbu laikytis to, kas jau buvo susitarta ir nevilginti dėrybų kurios, kur dabar vyksta antrasis svarstymas ir dėl to tiesiog gali būti išvaistytas visas tas darbas, jeigu nebus susitarimo tarp parlamento ir tarybos dėl papildomų pakeitimų. Toliau personalo klausimai. Norėčiau padėkoti ponui Gajeriui už jo žodžius. Olafo reformos vienas tikslų buvo daugiau išteklių skirti tyriamai veiklai. Tas ir buvo padaryta. Per organizacinę Olafo reformą Na, o kalbant apie priežiūros komiteto personalą, man atrodo, kad tas klausimas bus išspręstas artimiausioje ateityje. Ir mums nekils daugiau tokių problemų, nors turime nepamiršti, kad pati komisija yra įsipareikojusi mažinti personalo skaičių ir finansavimą mažinti. Tai tikrai nebus lengva surasti sprendimą, bet tikiuosi, kad bus surastas sprendimas artimiausioje ateityje. Toliau. Priežiūros komiteto nariai ir jų vaidmuo. Turiu pasakyti, kad tai buvo jūsų pareiškimas, su kuriuo aš visiškai nesutinku, ponė Stas. Aš manau, kad priežiūros komitetas labai svariai prisideda prie Olafo darbo. Aš kalbėjausi su priežiūros komitetu. Jeigu šis 14 diena būtent apie tai. Priežiūr, priežiūros institucijos nuomonė yra didžiulis privalumas. Ir būtent remiantis tokiu principu ir priežiūros institucija, ir prižiūrima institucija turi ir bendradarbiauti. Ir turime labai patyrusių žmonių priežiūros komitete. Ir aš labai vertinu jų darbą. Tačiau tai nereiškia, kad negali būti nesutarimų dėl tam tikrų dalykų ir vertinimų. Ir dėl to reikalingas tas konstruktyvus požiūris. Bandant ieškoti konstruktyvių sprendimų tose srityse, kur skiriasi pozicijos. Daugeliu atveju jau tie skirtumai, skirtumai buvo išaiškinti ir tie nesusipratimai buvo išaiškinti. Uh, nenoriu kartotis, bet yra daug sričių, kur po priežiūros komiteto pastabų Olafas numatė įvedė priemonės, pavyzdžiui, dėl um, užtušavimo, teksto dalių užtušavimo, tiesiog uh, pakoreguojant taisyklės prie prieigos prie bylų tvarkymo sistemos. Buvo sutarta, kad reikia pakoreguoti tas taisyklės ir Olafas yra pasirengęs e, toms korekcijoms ir panašiai. Na ir galiausiai. Ponios Greslė pastabos yra reglamento. Galiu tiesiog pasakyti, kad mes negalime teikti, nuspręsti, kad vienos ar kitos šalies įstatymai buvo pažįsti. Komisijos, komisijos veikla su tuo nesusijusi. Tokį sprendimą turi priimti teismas. Vyksta teismo bylos svarstymas. Na ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Bet kol kas, kaip sakiau, mūsų politikų vaidmuo, vaidmuo yra tobulinti teisinį pagrindą, teisinę sistemą. Ir greitai pateiksime pasiūlymą dėl Europinės prokuratūros. Ir taip pat pasiūlysime minčių, kaip būtų galima toliau tobulinti reglamentą toks yra politikų vaidmuo ir esame pasirengę tą vaidmenį atlikti. <coughs> Well, and, uh, well, of course, there are two... Na ir aišku, čia yra dvi pusės. Labai svarbu, kad ir priežiūros komitetas, ir Olafo generalinis direktorius, ir bendrai Olafas būtų ir išliktų nepriklausomi Aš aišku galiu pakviesti abi pusės susitikti, bet jie patys turi nuspręsti, ar jie sutarė ar ne. Ar jie nori tarpininkų? Tarpininko, tai yra komisijos šiuo atveju. Kol kas aš dirbau ir su priežiūros komitetu, ir su Olafu. Ir aš manau, kad pasiekėme pažangos nes abipus, jeigu abipusė susitars, galėsime, aišku, padiskutuoti. Abiems pusėms rūpimais klausimais. Yeah, Mr. Commissioner Šemeta, thank you very much. Ačiū komisijos nariui Šemetai už šią diskusiją. Ir aš norėčiau apibendrinti. E, Pirmiausia, e, norėčiau pasakyti, kad šios diskusijos parodė komiteto didėjantį sutarimą ir dėmesį šiems klausimams. Ir e, žinoma, skirtingos frakcijos e, puoselės skirtingas nuomonės, tačiau manau, kad mūsų komitetas vieningos nuomonės apie tai, kad susirūpinimas vis labiau didėja, Yra šimtas ar net du šimtai klausimų, kurie buvo nusiųsti komisijai iš mūsų pusės apie Olafo e, priežiūros, e, e, priežiūros komiteto vaidmenį. Mūsų susirūpinimas tik tai didėja, tai padidėjo tik po, ir po priežiūros komiteto ataskaitos pateikimo. Kitas dalykas akivaizdu, jog vyksta atviros e, diskusijos, aktyvios diskusijos dėl Olafo ir priežiūros komiteto vaidmens ir kitų institucijų vaidmens. Galbūt mes galėtume labiau detaliai e, pasvarstyti šį klausimą, svarstydami e, kitą darbo tvarkės punktą. Tačiau yra akivaizdu, kad didžioji komiteto dauguma, ar ko gero visi nariai teigia, jog mes norime veiksmingai veikiančio priežiūros komiteto, nepriklausomo komiteto. Ir jūs patys tą pabrėžėte, jog Olafas turi būti nepriklausoma institucija ir e, vertinant, tikrinant e, e, tokio, šios institucijos finansinius balansus reikia ir, ir veiklos rezultatus reikia užtikrinti, kad e, priežiūra vykdanti institucija e, atitinkamai ir pagal savo e, nepriklausomumo principą, vadovaudamasi savo nepriklausomumo principą, galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, ne, jei nebūtų taikomi jokie apribojimai. Tos, tos, to, vykdant šią funkciją, aš manau, kad šios diskusijos metu būtent tokią išvadą galime daryti Tai galėtų būti ir dalis būsimo sprendimo. Ir trečias punktas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad OLAF yra nepriklausoma institucija, tačiau yra sus, jis susijusi su komisija. Mes, parlamentas, norime kreiptis į komisiją, mes matome jūs kaip atsakingą už Olafo veiklą, e, Olafo funkcionavimą E, pareigūną, žinoma, ne kiekvienu atskiru tyrimo atveju, bet užtikrinant šios institu, institucinės sąrangos funkcionalumo požiūriu. Jūs atsakingas pagal sutarties nuostatas, jūs atsakingas už tai, kad tos sutarties nuostatos būtų vykdomos ir įgyvendinamos. Mes, mūsų institucija parlamenta, parlamentas E, parlamentui jūs esate ta pirmoji instancija, į kurią mes galime kreiptis šiais klausimais, nes nėra jokio kito pareigūno ar kitos e, instancijos, e, kito organo, kur, su kuriais mes galėtume ieškoti tų sprendimų ir spręsti tas problemas. Taigi dėkoju Jums už pasisakymą, už atsakymus ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai norėčiau šią progą pasveikyti Edith Turney tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Yra tarybos pirmininkaujančios Airijos atstovas, Europos Sąjungos, e, e, Euro, Airijos atstovybės e, Europos Sąjungoje atstovas, atašė. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū. Mėliai kolegos, taigi aš turėjau du uh, dokumentus paruošusi. Pirmasis yra darbo dokumentas, kuriame yra pristatomi pakeitimų pasiūlymai, o kitas yra e, rekomendacijų antram svarstymui projektas. Abu šie dokumentai yra susiję tarpusavyje. Ir kai mes gavome, e, kai mes nusintėme pirmininkaujančiai tarybai šaliai e, raštą e, dėl jos įpareigojimo spręsti tos klausimus, mes e, tikimės, kad mūsų e, E, dokumentas bus patvirtintas plenarnėje sesijoje ir aš, e, kaip pranešėja, norėčiau e, mm, paminėti, jog tie pakeitimų pasiūlymai, mano manimu, yra tikrai esminiai. Ir aš manau, kad mūsų pasiūlymai tikrai nepadarys žalos būsimam trilogo dėrybom. Mėlyi kolegos, Aš pati labai daug, e, daug laiko investavau į tą Olafo reformos klausimą. 120 pakeitimų pasiūlymų e, svar, gavome šešėlin, e, parengėme šešėlinėje darbo grupėje 2008 metais ir daug, dėl absoliučios daugumos mes, daug, absoliučią daugumą mums pavyko patvirtinti. Komisiją mes privertėme atsižvelgti į mūsų pakeitimų pasiūlymus, juos perimti. Ir, maždaug dešimt mėnesių truko trilogo dėrybos ir mums pavyko sudaryti dėl e, vieningo teksto. Aš pati buvau gana patenkinta rezultatu. Ir viskas būtų buvę gerai, ir jūs gal prisimenate, kad aš ilgai priešinausi keisti e, tuos, e, tą tekstą, tačiau dėja teko taip padaryti, nes tek, geriau yra e, kai kurios dalykus pakeisti, pradedant antrąjį svarstymą, tai nėra jokia neįprasta procedūra ir dėl to aš norėčiau, kad mes pasistengtumėme patobulinti tekstą remdamėsi su patirtimi kuria, ir, ir žiniomis, kurių įgyjome pastaruoju metu. Uh, Aš žinau, kad darbo, e, tarybos darbo grupė nebus labai tuo patenkinta, aš suprantu jų reakciją, tačiau, myliai kolegos, jeigu mes paliksime tekstą toks, tokį, koks jis yra, tuomet problemas, apie kurias ką tik kalbėjome, ir toliau turėsime svarstyti, jas kažkaip spręsti, būtent taip aš visą situaciją vertinu. Iš esmės mes kalbame apie keturis pakeitimų pasiūlymus ar keturias tų pasiūlymų e, temas. E, šias klasifikavau mano darbo dokumente, e, ketvirtajame puslapyje jūs galite perskaityti. Mes pakeičiame šį tekstą ir pateikėme tokius pasiūlymus, kur, pagal kuriuos būtų galima keisti procedūras taip, kad būtų pagaliau imtasi veiksmų, kalbant apie Olafo veiklą. Priešingo atveju ir toliau tęsis tas konfliktas su generaliniu direktoriumi ir niekas nesikeis. Kitas dalykas. E, labai svarbu e, ginčtiną punktą reikia išsiaiškinti. Tai yra klausimas, kada turi, pas, reikia pastelti priežiūros komitetą. Yra Europos teisingumo teismo byla ir sprendimas, kuris tai, tai, tą reikalą išaiškina. Ir mes e, e, remiame šiuo sprendimu ir sakome, jog e, perdodant bylą nacionalinėms institucijoms tą dieną, e, šis priežiūros komitetas taip pat turi imtis žingsnių. E, žinoma, e, tas, tas komitetas iki šiol dirbo ex post tvarka ir tai gali būti ginčytinas momentas, tačiau aš norėčiau užbėgti už akių tam ginčiu ir dėl to reikia nustatyti atitinkamą nuostatą, kuri panaikintų tą prieštaraujantį dalyką. Trečias dalykas yra teisėtumo patikrinimas. Olafui kyla didelių problemų šiam, šio, šiuo aspektu. Ir, ir, ir e, atitinkama Olafo struktūra, kuri vertino tos patikrinimo, patikrinimo teisėtumą, dėja buvo panaikinta, taigi dabar mes turime imtis priemonių, kad būtų užtikrinta, jog Olaf e, savo veikloje laikytųsi visų teisinių procedūrų, veiktų teisėtai. Priešingų atveju gali būti, kad mes tiesiog e, e, leisime e, šiai institucijai toliau skriausti žmonės, kada jie negalės apsiginti nuo institucijų neteisėtų veiksmų. Aš norėčiau papraš, žinoma, paprašyti, kad e, tokio dalyko mes, kad taip neįvyktų, kad taip nebūtų, būtų geriausia, kad toks reiškinys apskritai neegzistuotų, taigi institucijos turėtų laikytis visų e, teisės aktų nuostatų. Ket, ketvirta pasiūlymų grupė yra susijusi su ISIPS, e, ką, dėl ko man darė spaudimą ir socialistų frakcija. Šie klausimai yra tiesiogiai susiję ir su parlamento interesais Aš žinau, kad tai yra labai sunkus reglamentuoti šios dalykus, tačiau mes norime, kad e, e, komisija tos ICIPS e, teiktų kaip būtent deleguotųjų aktų formą, kad mes galėtume kad, kad turėtume tos deleguotusius aktus, teisės aktus, tada mes geriau reglamentuosime tos dalykus ir galėsime spręsti, priimti sprendimus bendro sprendimo prieimimo procedūros rėmose. Ar, taip pat esame pateikę techninio pobūdžio korekcinius e, pakeit, e, e, pakeitimų pasiūlymus, nes matome, kad valstybėse narėse žmonės, piliečiai nėra deramai e, ginami, jų teisės nepakankamai gerai ginamos, pavyzdžiui, liudytojų teisės. Taip pat susitelkėme į pačius būtiniausius dalykus Aš stengiausi susitelkti į tai, kas dabartin, pagal, e, dabartinėme OLAF reglamente yra nepakankamai aiškiai išdėstyta, tai yra techninio pobūdžio korekcijos pakeitimai. Taigi, tokios keturios pagrindinės e, dalys. Mes neturime ką prarasti, ko gero, ir bandysime tiesiog e, pasiekti savo reikalavimų įgyvendinimo. Aš gana optimistiškai nusiteikusi, aš manau, kad mes galime šito reikalauti, jeigu bus perimti tie e, pakeitimų pasiūlymai, aš juos pateiksiu plenarinėje sesijoje. E, manau, kad dauguma frakcijų bus e, sutar, su, su, aš tikiuosi, kad dauguma frakcijų bus suinteresuotos tokių pakeitimų prieimimu. Aš visiems, visoms rekomenduočiau patvirtinti tos pakeitimus. Ar norėčiau, kad jie būtų patvirtinti. Aš manau, kad mes turime pagaliau e, OLAF instituciją padaryti veiksmingesnė, nes kol kas dar neturime Europos e, e, prokuroro institucijos, tai ta, to, tokios institucijos atsiradimas gali užtrukti dar 10-15 metų, taigi turime dabar veikti dabar egzistuojančiose mūsų veiksmų rėmuose. Dėkui. Dėkui. Ähm, danke, Michael. Ich hatte mich eigentlich nur zu Wort. Panas Gairis, iš tikrųjų aš tik tai paprašiau žodžio, e, nes e, iš tikrųjų pagalvojau, kad 15 e, punktas dar aptariamas, bet iš tikrųjų mes jau baigtas. Na, bet kokiu atveju šiandien mes pakeitėme komisijos narį, kreipėmės į tarybą būtent šią temą, siekdami užmėgsti dialogą pasikeisti argumentais. Ir dabar aš tiesiog paprašyčiau jūsų, ponė Šemeta, savo požiūrį pristatyti. Ir tada paprašysiu, žinoma, tarybos atstovus e, pateikti savo nuomonę. Būtent e, dėl tos informacijos, dėl tų pasiūlymų, kurios pateikė pranešė, jūs išgirdote ir mūsų diskusiją. Ir mes tikiu, tikimės vis dar, kad rasime bendrą visiems priimtiną sprendimą visų šalių interesams. Um. Thank you very much, uh, and I think that... Ačiū. Aš manau, kad mes daugelį dalykų jau aptarėme susijusiu su Olafo reglamentu diskutuodami dėl ankstesnių darbo atvarkės punktų. Tai aš tiesiog dabar pereisiu tiesiai prie pačios esmės. Savo ankstesniuose pasisakymuose, kaip tik ir pabrėžiau, kodėl aš manau, kad nereikia dabar keisti to kompromiso, kuris buvo priimtas anksčiau ir kuris yra taip pat susijęs ir su priežiūros komitetu. Taigi, nuo to laiko, kai buvo pradėtos dėrybos, taryba ir, ir komisija turėjo įvairius požiūrius būtent dėl to, kokius, kokį vaidmenį turėtų atlikti priežiūros komitetas. Uh, Na, komisija mane, kad iš tikrųjų kiekvienoje byloje galėtų dalyvauti e, priežiūros komitetas, e, bet e, taryba mane, kad iš tikrųjų turėtų atlik, buvo atlikta kontrolė, bendra kontrolė Olafo, siekiant sisteminės problemas nustatyti. Kitas dalykas tai, kaip turėtų atrodyti šitas priežiūros komitetas. Iš tikrųjų, jisai nėra pritaikytas nagrinėti atskirų bylų ar jos atitinka taisyklės. Taigi, e, iš esmės nėra e, visų etatų numatytų šiam komitetui ir nėra numatyta atitinkamų įgaliojimų bei įsipareigojimų tam komitetui. Kalbant apie teisėtumo e, kontrolę, ar būtent Olafo veikla yra teisėta, tada. Ir būtent dėl ISIP, dėl šitų nurodymų darbuotojams, dėl tyrimo procedūrų, tai taryba mane, kad iš tiesų uh, generaliniam direktoriui turėtų būti priskirta ši kompetencija kontroliuoti šios klausimus, bet turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas, kad būtų atliekami netrūkdami Olafo tyrimai. Na, tai pranešėja kaip tik tai e, skatina sukurti tokią griežtą e, sistemą, kur jie neliktų to lankstumo. Ir turėtų būti viskas konkrečiai numatyta. Taigi mes e, manome, kad iš esmės tai, kas numatyta reglamento projekte, yra mums priimtina, bent jau dabartinėje redakcijoje. Bet kokia atveju mes e, manome, kad tos suvarž... papildomos suvaržančios taisyklės nepadės siekti priežos komiteto tikslų, tai būtent e, nagrinėti atvejus susijusius su pagrindiniu teisų e, pažeidimu. Bet reikia išsiaiškinti, kaip pasirinkti geriausią organizaciją, tai būtent kaip organizuoti darbą. Aš norėčiau išvengti nesupratimo. Tai parlamentas gali, turi teisę pateikti pakeitimus per antrąjį svarstymą. Tai šitą teisę yra užfiksuota yra sutartyse. Tačiau aš nežinau, ar iš tikrųjų mes pasieksime bendrų tikslų, jeigu mes nuolat teiksime pakeitimus ir keisime jų sutartus dalykus. Na, jeigu plenarinėme posėdėje bus priimti papildomi pakeitimai, tai reiškia, kad reforma nebus artimiausiu metu įgyvendinta. Na, bet jeigu mes nesutarsime per antrąjį e, svarstymą, tada nustatytos yra mm, atskiros datos, tai yra po 12 e, savaičių turi būti rastas sprendimas. Ir mm, Čia e, priminsiu, kad e, septynerius metus mes tarėmės dėl pirmojo kompromiso. Kompromiso. Ir e, iš tikrųjų mes tikrai dėl antrojo kompromiso per 12 savaičių nesustarsime, taigi perspektyvos tikrai liūdnos. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas dabar bus atmestas ir nebebus iš tikrųjų jokių kitų galimybių vėl pradėti diskusijas. Bet tos e, pastaro, pastaruoju metu vykstančios diskusijos, kaip pagerinti e, Olafo e, veiklą ir kaip užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą, jos bus praktiškai beprasmės, jos visai bereikalo vyko. Šiuo atveju labai svarbu apginti procesinės teisės ir pagrindinės teisės tų žmonių, kurie dalyvauja e, nagrinė, bylos nagrinėjimuose. Per pasarosius ke kelis mėnesius būtent buvo pateikti pasiūlymai, kaip pagerinti Olafo veiklą ir aš nenorėčiau, kad būtų šie pasiūlymai prarasti. Kitas dalykas tai yra bendradarbiavimas su Olafu. Tai turėtų būti numatyti atskiri kontaktiniai, tai yra vieno langelio principas, tai kontaktiniai punktai, kurie padėtų geriau bendrauti Olafui su kitomis institucijomis. Bet kokiu atveju, naujojų e, reglamentu dabar paaiškinamos pa, pa tos ataskaitų teikimo taisyklės, tai būtent kaip generalinis direktorius turėtų teisę teikti ataskaitos priežiūros komitetui. Čia ypač atkreipiamas dėmesys į kurias procedūrinius aspektus ir pirmiausia į tyrimo atlikimo laiką. Tai dabar yra vienas pagrindinių mūsų diskusijų prioritetų. Kaip aš jau anksčiau, daugelis išvadų, kurias padarė priežiūros komitetas, yra suprantamos ir reikia reaguoti į nustatytus trūkumus. Kitas dalykas, reikia atlikti ir teisinę analizę. Ir kai tik tai ta teisinė analizė bus baigta, mes nuspręsime, ar reikia a, patobulinti teisės aktus, kurie reglamentuoja Olafo veiklą. Čia a, šiam vertinimui turės a, poveikį, a, e, žinoma, ir pasiūlymas dėl Europos prokuratūros. A, E, įsteigimo ir pakeis e, šis pasiūlymas visą teisinę sąrangą bei e, tą aplinką, kurioje veikia Olafas. Šie pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija, kaip tik ir padėjo pagerinti dabartinę Olafo situaciją. Bet kokiu atveju mes siekiame dviem etapais pagerinti teisės aktus, kurie reglamentuoja Olafo veiklą. Man atrodo, kad tai yra geriausias sprendimas. Aš manau, kad visi, kurie yra suinteresuoti Olafo veiksminga veikla, ypač ginant kiekvieno asmens susijusio su tyrimu pagrindinės teisės, man pritars. Ačiū komisarė. Dabar norėčiau pakviesti Edi Ternį iš tarybos pasisakyti. Prašau, ponė Ternį. Labadiena, ponės ir ponai, gerbėmi parlamentarai. Norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mus, mane pasakyti šiame posėdėje. Kaip sakėte, esu Editeni ir pirmininkauju tarybos darbo grupiai. Mano ambasadorius norėjo dalyvauti šiame posėdėje, tačiau ne, negalėjo, taigi aš pristatysiu jo vardu tarybos poziciją šiuo klausimu. 13 metų vasario mėnesį tarybas patvirtino savo pirminį dokumentą dėl reglamento dėl tyrimų, kuriuos atlieka Olafas. Taryba mano, kad ši reforma prisidės prie didesnio Olafo darbo veiksmingumo, bandant apsaugoti ES finansinius interesus. Naujas reglamentas, kai jis bus patvirtintas, sustiprins Olafo nepriklausomumą ir geriau išaiškins užduotis. Kalbant apie generalinį direktorių ir priežiūros komitetą, taip pat bus numatomos aiškės, aiškios atsiskaitimo prievolės ir keitimasis nuomonėmis tarp įvairių institucijų ir valdžios organų įvairiose tyrimo stadijose. Pritariu komisaro Šemetos paramai šiai reformai. Norėčiau pasakyti, kad politinis tarimas dėl reformos buvo pasiektas praeitais metais po daugelio ilgų dėrybų metų. Tai buvo labai svarbus kompromisas svarbiais klausimais. Ir mes patvirtinome tekstą praeito metų vasario mėnesį, buvo pasikeista laiškais tarp pirmininkų. Norėčiau pasakyti, kad institucijų pozicijos skyrėsi labai smarkiai, reikėjo daugiau nei septynių metų, kad tos pozicijos suartėtų. Aš dalyvavau kai kuriuose dėrybose pats ir puikiai prisimenu, kad buvo delikatus kompromisas taryboje sulaužytas Danijos pirmininkavimo metu. Po to tarybos išvadose dėl Olafo reformos ir vėliau keičiantis informaciją per, per kitą susitikimą mūsų delegacija išsakė susitarimą pritarimą. Ir delegacijos iš principo nesutiko, kad būtų iš naujo pradėtos dėrybos. Pagal Lisabono sutartį, jeigu parlamentas tvirtina pakeitimus, taryba gali juos visus primti arba juos visus atmesti. Taigi panašu, kad susitiksime kitų metų pabaigoje arba kitais metais, kai viskas vėl sugrįž ant stalo. Kaip sakė mano ambasadoris, prieš keletą mėnesių taryba tikisi, kad ši reforma bus patvirtinta ir greitai įsigalios. Reforma prisidės prie didesnio ES finansinių interesų apsaugojimo ir Olafas taps atskaitingesnė institucija. Aš tikiuosi, kad parlamentas laikysis mūsų įsipareigojimų ir patvirtins tokį tekstą, dėl kurio buvo susitarta. Dėkuoju uždėmesi. Have... Oi, ponė Terni, dabar pradėsime diskusijas. Ponas Gairis pirmasis. Ähm, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui šiemetai. Padėkojau visoms institucijoms ir dabar norėčiau pateikti pasiūlymą. Pažiūrėti mūsų nėra daug, na, bet trys frakcijos čia yra atstovaujamos, galbūt uh, galėtume sutarti e, e, dėl to pasiūlymo. Man e, visai primtini Ingos, Inges pakeitimų pasiūlymai ir aš girdėjau, kad tu sakei, jog e, būtent taip yra e, tokia situacija ir iki tokios, kad jos pakeisti dabar nėra įmanoma pasiekti, tačiau vis tiek tu norėtum pabandyti keisti tą situaciją. Aš norėčiau, kad sugrįžtum, kad sugrįžtum prie savo pirminės pozicijos, nes ji yra protingesnė, išmintingesnė. Uh, tie pakeitimai, kuriuos tu suformulavai, jie, jų, jų turinys ir jų intencija man nėra nepri, nepriimtina, bet aš manau, kad tais naujais pakeitimais mes tiesiog e, susilpnintumėme savo pozicijas, dėrybinės pozicijas. Manau, po devyniarių metų dėrybų reikėtų atsižvelgti į tą ir pasinaudoti e, tą, tą, tą pažangą, kurios jau pavyko pasiekti. Uh, prieš įmantis kažkokių naujų teisėjų kūros sistemos pakeitimų. Nes manau, kad e, e, pa, pa, gerai pasvėrus tai, ką galime prarasti ir tai, ką galime laimėti, yra akivaizdu, kad e, reikia stengtis išsaugoti jau pasiektus dalykus. Jau devyneris metus dirbome ir ta, ta kaina būtų labai didelė. Kita vertus, Bart jau prieš tai sakė, jog nenorėtų laukti penkis ar dešimtį metų, kol bus išspręstos problemos. Ir tai yra visiškai teisingas požiūris. Ir aš pamaščiau apie tai ir kreipiausi į komisijos narį ir dėkoju jam už atsakymą. Dėl to, e, kaip jūs man parašėte, ponė Šemeta, kad e, greičiausiai po dviejų metų, tai yra įgyjus patirties, sužinojus, kaip veikia šis reglamentas, e, galėsime pradėti naują peržiūros procedūrą. Jei tai aš viską teisingai suprantu, tuomet e, Barto susirūpinimas dėl tų laukimo penkis ar dešimtį metų nebebūtų tokia pagrįsta, mes galėtume ją atsižvelgti, nes jau gana greitai galėtume uh, E, tuos pakeitimus, OLAF reglamento pakeitimus, nu, pagal naujasias procedūras patikrinti. Vertinus abi galimybės, e, ko gero vis tiek teikčiau ar siūlyčiau, kad išlaikykime dabartinį reglamentavimą ir išsaugokime tą dvasę, pagal kurią, kurioje mes diskutavome ir diskutavome jau daugybę metų ir reikia užtikrinti tą jau, tuos jau pasiektus dalykus, juos išsaugoti ir pakankamai laiku pradėti tos peržiūros procedūras, kad e, at, būtų, galėtume politiškai vertinti kokias nors iškilusias e, trūkumus ar problemas. Aš nenorėčiau, kad mes po poros metų sugrįžtume prie senosios sistemos ir e, vėl pradėtume e, viską iš naujo, nes būtent tai nebūtų gera alternatyva. Dėkoju. Okay. Now, uh, we... Ačiū. Siūlyčiau dabar uh, e, uh, pasiūlyti pateikti, pakalbėti pranešėjai, apibendrinti, e, pateikti paskutinės e, pastabas ir, mm, kalbant apie darbo organizavimą, norėčiau pasakyti, jog mes turime dar e, tyrimą vykdžiusius atstovus. Aš norėčiau, kad mes paskutinės 20 minučių, pasinaudotume paskutinėm 20 minučių, kad dar išgirštume apie tą tyrimą. Pone Greslė. Ačiū už gėlės. Bet iš tiesų, kuo ilgiau užsiimu šią temą, tuo problematiškesnė man jinai atrodo. Aš nežinau, niekas manęs dar neįtikino, kad mes neaptartame šios temos plenarinėme posėdėje. Iš tikrųjų, ponia komisijos nary, kai aš pamačiau, kaip vyksta šitas, kaip vystosi šitas konfliktas, tada iš tikrųjų aš net nepatikėjau jo. Ir jokie teisės aktų pagerinimai nepadės jeigu, jeigu tarnybos vadovaujantis asmenys e, nebendradarbiauja su kitomis institucijomis. O dabar būtent yra ta situacija, kad konfliktuoja dvi institucijos. Ir ponios ir ponai, aš norėčiau kreiptis į tarybą. Aš norėčiau išgirsti porą žodžių bent jau apie priežiūros komitetą. Jūs nieko nepasakėte apie šį komitetą. Man atrodo, kad organizacija, e, kurią mes e, sukūrėme kurią mes laikome e, labai svarbia. Iš tiesų, kad jos yra neis, nesiklausoma, kad į jos rekomendacijas e, neatsižvelgiama. Aš patarčiau pirmininkaujančiai Airijai atkreipti dėmesį į priežiūros komiteto e, pastabas. Ir aš siūlyčiau dėl to susėti mus, mums visiems kartu ir aptarti dabartinę situaciją. Aš norėčiau paprašyti iš tikrųjų rimtai pažiūrėti į dabartinę informaciją, nei komisijai, nei tarybai tikrai nepakenks peržiūrėti dabartinius pasiūlymus. Mes galbūt prarasime dabar su tais pakeitimais galbūt kelis svarbius susitarimus, bet aš manau, kad laimėsime irgi nemažai. Šitie pakeitimai, dėl jų bus balsuojama plenarinėme posėdėje ir bus vardinis balsavimas, kiekvienas galės pasakyti, ar pritarė jiems ar ne. Aš kaip pranešėjai nematau kitos galimybės, kaip tik tai pateiktus pakeitimus balsavimui. Iš tikrųjų, tai yra liūdna pareiga mano kaip pranešėjas. Mes jau il, ilgus mėnesius e, dėrėjomės dėl, šių, e, pake, dėl įvairių pakeitimų. E, ir, bet dviejus metus buvo laikomi stalčiuose mūsų pasiūlymai. Ir aš tikrai manau, kad iš tos istorijos mes galime pasimokyti. Ačiū. Komisijos nariai, gal jūs norėsite pakomentuoti gautą informaciją? Aš manau, kad tai liečia mane asmeniškai ir ponia Greslė, jūs tikriausiai sutiksite, kad kai pradėjau eiti komisaro pareigas iš karto, pristačiau pasiūlymus dėl reformos ir tada mes jau pradėjome tą labai, tas labai delikačias ir sudėtingas dėrybas. Ir aš manau, kad mes abu suprantame, kad visi tie klausimai, kuriuos jūs aptarėte savo pakeitimais, buvo išsamei aptarti triloguose. Kiekvienas žodis buvo aptariamas, svarstomas tarp tarybos parlamento ir komisijos. Ir tai, ko pasiekėme, tai yra tas delikatus kompromisas. Na, žinoma, mes irgi nesame vis, visiškai laimingi ir jūs nesate ir taip pat tikriausiai taryba nėra visiškai patenkinta rezultatu. Tačiau toks yra kompromiso rezultatas. Ir aš manau, kad būtų labai apmaudu, jeigu prarastumėme tokį delikataus kompromiso rezultatą dėl šių pakeitimų. Ir kaip sakė ponas Gajeris, komisija yra pasirengusi pateikti pareiškimus, kad mes iškart pateiksime vertinimus dėl to, kaip būtų galima toliau tobulinti Olafo reglamentą. Tačiau pasitelkime tai, dėl ko jau esame susitarę. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, taigi bandykime nešvaistyti laiko. Pirmininkas, ačiū, aš manau, kad šiandien išspręsime visų bėdų ir problemų. Suprantate, kad dabartinės diskusijos dėl priežiūros komiteto reiškia, kad kai kurie parlamento nariai mano, kad senas reglamentas su stipresniu priežiūros komitetu yra geriau nei naujasis reglamentas. Taigi pamastysime apie tai. O dabar norėčiau. Dabar norėčiau panaudoti likusį mums laiką ir gal dar papildomas 10 minučių galėsime skirti Jeigu tęsime darbą angliškai, mes planavome baigti 7 valandą. Atsiprašau, kad vėluojame, bet buvo svarbus, lemiamas klausimas aptarinėjamas. O dabar pristatysime studiją dėl ES iniciatyvos siekiant panaikinti mokesčių rojus. Bartas Taes yra e, mūsų pranešėjas. Prašau, Bartai. lengviausia būtų leisti studijos autoriams patiems pristatyti studiją. Aš gal nieko dabar nekomentuosiu, nes mes pakvietėme ir komisarą, kad padiskutuotumėme. Ir nereikia atidėdinėti diskusijų, dabar visus dokumentus turime. Aš nesutariau su komisija dėl ankstesnio klausimo, bet dėl šito tai sutariu. Puiku. Kągi, tuomet išklausykime autorių o po to jau paieškosime kitos galimybės aptarti studiją ir būtų puiku, jeigu komisaras šiame metą galėtų prisijungti prie mūsų diskusijų. Ponas Akerman, per prašau. Much, uh, uh, yes. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pristatyti šią studiją dėl Europos iniciatyvų kovojant su mokesčių rojais ir lengvatinius finansinius sandorius taikančioms teritorijoms ir poveikio sąlygos nuosvėms ištekliams ir biudžetui. Pirmiausia, aptarsiu tikslus. Pagrindinė, pagrindinės informacijos šaltinis yra mokesčių rojų apibrieštys, panašių struktūrų apibrieštys ir charakteristikos, taip pat e, įvairių institucijų parengti ro, tų mokesčių rojų sąrašai, kas naudojasi tais rojais ir kokiais tikslais, koks yra bendras mokesčių rojų poveikis ir kokia yra ES politika ir politikos priemonės. Taip pat dirbome su kitomis organizacijomis ir organais bandėme vertinti, kiek yra darni ir nuosekli yra ši politika ir pateikėme šiek tiek rekomendacijų. Šiandieną su manimi atėjo kolega, kuris bendradarbiavo rengiant šią studiją. Jis man sėdi iš dešinės, dr. William Velček iš St. Andrews universiteto, kuris pristatys klausimus apie politiką ir kitas organizacijas. Taigi bendras studijos tikslas yra, buvo peržiūrėti Europos iniciatyvas, komojant su mokesčių prieglopšiais, rojais ir offshore'inėmis finansinėmis, šoniais finansiniais sandoriais ir kokį poveikį tai daro ES biudžetui ir nuosaviems ištekliams. Dvi studijų sritys, pirmiausia, pirmoji sritis ypatumai vaidmuo, vartojimas ir mokesčių rojų poveikis. Antra sritis - politika ir kovos priemonės, turint omenyje Europos Sąjungą, didįjį dvidešimtuką, EBPO ir kitas organizacijas. Dėl pirmosios studijų srities mes turėjome išsiaiškinti mokesčių rojų apibrieštis ir ypatumus, bendrą poveikį, jurisdikcijas, praktikas, kurios taikomos mokesčių rojuose, kokį poveikį tai turi ES biudžetui, kas naudoja ir kaip yra naudojamasi mok mokesčių rojais ir kokį poveikį tai daro ES finansiniams interesams, bei kokių padarinių mokesčių rojai atneša sandario, finansinių sandorių mokesčiui. Antra studijų sritis yra susijusi su štai kokiais klausimais ES teisinės priemonės, politikos ir kovos priemonės, kitų organizacijų darbas, sąveika tarp ES ir tarptautinių požiūrių, ES politikos veiksmingumas, ES strategijos ir strateginio požiūrio darnumas. Kad atliktumėme tą studiją, mes peržiūrėjome labai daug dokumentų, konsultavomės su suinteresuotais asmenėmis, įskaitant ir TAXET generalinį direktoratą BPO ir pasaulinį forumą dėl informacijos keitimosi mokesčių tikslais. Taip pat atlikome daugiau nei vieną apklausą, tačiau labai vangiai buvo atsakinėjimai mūsų klausimus, atlikome keletą pavienių studijų na, ir galiausiai tas darbas vyko nuo 12 metų spalio iki 13 metų vasario ir ataskaita jau buvo parengta galiausiai balandžio mėnesį šiais metais. Taigi, kai kalbame apie mokesčių rojus, mes e, turime menėje štai kokias struktūras. Tai yra slaptos jurisdikcijos, offshore'inės zonos, nebendradarbiaujančios jurisdikcijos ir jurisdikcijos, kur taikomo žalingos mokesčių praktikos. Mes peržiūrėjome įvairius šaltinius, įvairius informacijos šaltinius ir sąrašus, kurie buvo parengti įvairių institucijų, įskaitant ABPO, e ABPO e pasaulinį forumą, TVF, Tartautinio atsiskaitimų banką, e, Europos parlamentą, Europos komisiją, finansinių veiksmų darbo grupę, JAV vyriausybės atskaitomybės tarnybą, mokesčių teisingumo tinklą, kuris turi finansinio slaptumo indeksą ir taip pat peržiūrėjome, įtraukėme į savo apžvalgą įvairias offshore zonų tinklapius. Ir minėjau, kad yra įvairių tokių sąrašų. E, dar 2008 metų sąrašas, kur, kuris sudarytas iš trijų sąrašų EBPO sąrašo, kuris buvo pateiktas 2000-aisiais. Taip pat JAF nacionalinio ekonominių tyrimų biuro sąrašas iš šeštųjų metų ir dar trečias sąrašas buvo gautas iš JAF apygardos teismo ir vidaus įplaukų tarnybos dokumentų. bendra išvada yra ta, kad nėra bendros apibriešties, yra daug e, besikartojančių apibrieščių ir daug e, skirtingų, na, daug įvairių atotrūkių, kalbant apie įvairių organizacijų naudojamas apibrieštis. Bet prie to dar grįšime. Taip pat yra skirtumų tarp Europos parlamento apibrieščių ir Europos komisijos apibrieščių. Taigi, neaptarsiu visų tų apibrėžčių ir tiesiog pasakysiu, kokio, kokios yra bendros ypatybės. Tuose apibrėžimuose e, mokesčių rojų tikslas yra padėti veng, išvengti mokesčių, taip pat preferenciniai mokesčių režimai yra taikomi ne piliečiams, ne gyventojams, taip pat e, teikiamos par, finansinės paslaugos ne gyventojams, taip pat yra daromos kliūtys informacijos keitimuisi. Uh, taip pat nėra jokių reikalavimų dėl informacijos atskleidimo ir labai riboti yra valdymo standartai. Na ir pagal BPO apibrėžimą jie yra pasirašę mažiau nei 12 informacijos apie mokesčius keitimosi sutarčių. Taigi iš principo galime čia išvelgti dvi stambes mokesčių rojų grupės jurisdikcijos, kur taikomos žalingos mokesčių praktikos, slaptumo jurisdikcijos. Ir slaptumo jurisdikcijos yra susijusios ir su žalinga e, mokesčių praktika. Daug dėmesio buvo skiriama slaptumo aspektui, nes slaptumas e, leidžia sudaro sąlygas organizuotam nusikalstamumui ir informacijos slėpimui ir mokesčių vengimui. Yra jurisdikcijų, kurios e, netaiko slaptumo principų, bet vis tiek taiko mokesčių, žalingą mokesčių praktiką. Taigi, kurios jurisdikcijos galėtų būti įvardyjamos kaip mokesčių rojai. Savo ataskaitoje mes nepateikėme galutinio atsakymo, nes kol kas to padaryti neįmanoma, remiantis įvairiomis apibrieštimis Tačiau akivaizdu, kad daugelis jurisdikcijų visame pasaulyje užsima žalingą mokesčių praktiką, įskaitant ir ES valstybės narės, įskaitant ir teritorijas, kur yra istorinių ryšių su valstybėmis, valstybėmis narėmis. O taigi čia matome, kiek jurisdikcijų gali būti įvardyjama kaip ošorinės zonos ar mokesčių rojai. Čia yra minimi įvairūs metai ir įvairios organizacijos. Na ir ilgiausią sąrašą pateikė TVF 2000 metais. Po to 2007 metais antras TVF sąrašas buvo parengtas, kuris buvo pagrįstas griežtesniais kriterijais. Na ir sąrašas e, pabaigoje yra tarptautinių atsiskaitimų organizacijos pateiktas sąrašas apie offshore'inius centrus. Tai yra susiję su 12 metų trečiuoju ketvirčiu. Diskusijose su TAXET generaliniu direktoratu iš, išryškėjo, kad pati komisija neturi juodojo sąrašo, mokesčių rojų sąrašo, tačiau uh, jurisdikcijų sąraš, sąrašas atitinkamas yra. Taip pat komisija, kurdama juodai sąrašą, daugiausiai pasikliauna EBPO ir pasaulinio forumo darbu. Ir tai yra šiek tiek problematiška, kaip mes ir nurodėme ataskaitoje. Ir greitai išsiaiškinsime, kodėl taip yra. Yra nedaug jurisdikcijų, kurios yra visuose daugmaž sąrašuose. Tačiau tai nebūtinai patys svarbiausi mokesčių rojai. Taigi, EBPO sąrašas 2000 metų kairėje, Nacionalinis ekonominio tyrimų biuras JAV 2006 metų sąrašas, TVF 2007 metų ataskaita, EBPO 2009 metų ataskaita pažangos ataskaita ir Tartutinio atsiskaitimų bankas ir dešinėje finansinio slaptumo indeksas. Toliau tęsiant tuos pačius sąrašus, čia matome, kad kai kurios valstybės narės yra įtrauktos į kai kuriuos sąrašus, tačiau nėra įtrauktos ir niekuomet nebuvo įtrauktos į EBPO sąrašus, mokesčių rojų sąrašus. Na ir jeigu pažvelgtumėme į finansinio slaptumo indeksą dešinėje, matome, kad kai kurios iš jų turi gan didžiulį indeksą. Šioje skaidrėje matome tas jurisdikcijas, kurios pagal EBPO 2009 metų pažangos ataskaitą buvo įgyvendinusios tarptautinius mokesčių standartus, tai reiškia, kad jos nėra EBPO įvardyjamos kaip slaptumo jurisdikcijos. Ir vėlgi čia matome, kad jos yra įtraukiamos į įvairius kitus sąrašus, įskaitant ir EBPO 2000 metų sąrašą. 2009 metais čia matome tas jurisdikcijas, kurios yra įvardyjamos EBPO pažangos ataskaitos kaip kiti finansiniai centrai, o ne mokesčių rojai. Nors daugeliu atveju kai kurios iš tų jurisdikcijų yra bendrai laikomos gan aktyviais mokesčių rojais. čia yra sąrašas, kuris yra pagristas Tarptautinis skaitimų banko 2012 m. 3 ketvirčio ataskaita. Ir čia matome įsipareigojimus gyventojui. Tai yra tam tikras rodiklis, kuris rodo, kiek mokesčių rojai teikia paslaugų negyventojams. Ir čia aiškiai matome, kad Keiman, Keimanų salos yra viršuje, kur 25 milijonų dolerių įsipareigojimai yra. Po to yra Džerzis, kur jau lygis yra kur kas mažesnis. Taip pat norėčiau paminėti ir Action Aid labdaros organizacijos darbą, kuri pateikė visų FUCI indeksą minimų kompanijų sąrašą ir buvo išsiaiškinta, kur, kurios įmonės įsteigė filialus mokesčių rojuose ir tuos sąrašus naudoja JAV atskaitomybės tarnyba 2008 metų sąrašus, apie kuriuos anksčiau kalbėjau, ir pagal jų statistinius duomenis tai yra vienas pirmasis e, Londono vertybinių popierių biržoje kotiruojamų įmonių sąrašas ir JAV įmonė Delaware ir taip pat 2,5 tūkstančio filialų jos yra įsteigusios e, mokesčių rojuose. Na, o po to yra Niderlandai, atitinkamai Airija, Džerzi, Hongkongas, e, Keimanų salo, Šveicarija ir panašiai. Čia matome kokie yra ryšiai ir santykiai tarp įvairių jurisdikcijų, kurios buvo tam tikrais momentais įtraukti arba, įtrauktos arba vis dar įtrauktos į mokesčių rojus ir matome, koks šie santykis yra su Junktinė karalystė. Daug Britanijos užrio teritorijų ir trys nepriklausomos šalis pavaldžios monarchijai, buvusios Britanijos kolonijos irgi sudaro nemažą dalį, jos yra svarbios, kalbant apie santykius su Junktinė karalystė, nes tie istoriniai ryšiai nėra jau tokie seni ir yra institucinių ryšių, kalbinių ryšių ir taip pat palankių teisės aktų, kurie yra gan panašus su Britanijos įstatymais. Taip pat svarbu nepamiršti kad tai yra ne vien tik tai Britanijos problema, vėlgi grįžtant prie Action Aid statistikos, kurią ką tik minėjau. Stambiausios, stambiausios įmonių šimtukas vertybinių popierių biržoje, tai sudaro 80 procentų rinkos kapitalizavimo. Jos Britanijos užjūrio teritorijose ir nepriklausomose šalyse e, priklausančiose monarchijai, įsteigusios yra nemažai subsidijų, 2400 subsidijos šitų filialų yra įsteigusios. Dabar pereisiu prie to, kas naudojasi mokesčių rojais ir kokiais tikslais. Nedaug visuomenės grupių visiškai nesinaudoja vienokio ar kitokiu būdu mokesčių rojais ir taip nušviečia bendrą situaciją, su kuria esame susipažinę, tačiau norėčiau grįžti prie Action Aid statistikos, kur teigiama, kad dažniausiai jais naudojasi, vėlgi kalba eina apie pirmąjį šimtuką įmonių Londono biržoje, daugiausia bankai, daugiau kaip 1700 turi filialų, naftos dujų sektorius, maždaug tūkstantis e, filialų, e, žiniasklaidos, e, draudimo, kas, kalnakasybos, komunalinių paslaugų įmonės ir keli bankai yra to sąrašo viršuje kur 496 yra, 6 filialai 400, virš 400 ir panašiai. Pirmininkas, norėčiau